Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Labas rytas visiems. Taigi turėtume pradėti posėdį. Turime tikrai daug darbo šį rytą. 10 valandą turėtume pradėti balsuoti. Taigi mums reikia taip pat ir e, balsavimo kortelių. Reikia pasitikrinti, ar veikia. Patikrinkite, prašau, ar jūsų e, balsavimo kortelės veikia, nes už valandos pradėsime balsavimą. Tikrai labai svarbu patikrinti, ar veikia. Ir įdėti į kortelės vietą. Taigi, dabar persime prie aštunto darbo tvarkės punktų tyrimų, kaip Europos pramonė gali prisidėti prie ekonomikos augimo ir didinti Europos konkurencingumą pristatymas. Norėčiau pasveikinti ponę Jan Silvest iš Danijos technologijų instituto. Ji pateiks pristatymą. Tikrai labai mm, širdingai norėčiau Jūs pasveikinti atvykus pas mus. Vėliau užklausysime taip pat Europos komisijos nuomonės. E, e, mes išanalizavome šį klausimą taip pat ir kiekviename sekretoriete. Bet visų pirma, suteiksiu žodį būtent žmogui, kuris įvykdė šį tyrimą. Šiame tyrime yra pateikiama analizė ir galimos parinktys to, kaip būtų e, galima, kaip Europos pramonė galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo ir didinti Europos konkurencingumą. Tyrime yra aptariami įvairūs veiksniai, kurie daro įtaką šioje srityje. Yra pristatomi barjerai ir taip pat priemonės skatinančios augimą. Taip pat bus pristatytos ir rekomendacijos. E, tyrime taip pat kalbame apie pagrindinės sąlygas, kurios turi būti tam, kad valdžios institucijos galėtų daryti įtaką e, e, Europos pramoniai ir galėtų gerinti Europos pramonės poziciją pasaulyje. Taigi mes taip pat kalbame ir apie reindustrializaciją. Taigi žodis jums, ponė, sveika atvykus į parlamentą. Dėkoju pirmininkė, dėkoju už man suteiktą galimybę pristatyti mūsų tyrimą. Tai yra svarbi tema - kaip Europos pramonė galėtų prisidėti prie ekonomikos augimo ir didinti Europos konkurencingumą. Mes neturime vieno e, konkretaus atsakymo, bet e, turime kelis atsakymus, kelis klausimus, kuriuos iškėlėme. Visų pirma, jūs žinote, kad pramonė tikrai gali prisidėti prie ekonomikos atsigavimo Europoje. Anksčiau mes e, labai koncentravomės ties paslaugomis. Dabar kalbame taip pat ir apie ekonomikos atsigavimą ir pramonę. Pramonė tikrai yra svarbi šioje srityje. Tai taip pat yra susiję ir su aukšta pridėtinė verte. Šio tyrimo tikslas yra informuoti apie tai, kokia yra dabar Europos pramonės situacija. Mes aptarėme taip pat barjerus ir priemonės, kurios skatina augimą ir mes e, aptarėme įvairius veiksnius. Jie gali būti tiek barjerai, e, tiek priemonės skatinančios augimą, jeigu mes tuos barjerus pakeičiame. Taip pat mes analizavome ir pagrindinės sąlygas, kurios gali daryti e, kurioms gali daryti įtaką valdžios institucijos ir taip pat ES institucijos daugelio veiksnių. Valdžios institucijos kontroliuoti negali, bet taip pat galima daug padaryti tam, kad padarytume įtaką pagrindinėms sąlygoms, kurių reikia pramonė. Visų pirma, pristatysiu esamą situaciją, kokia šiuo metu yra situacija. Žinau, Jūs žinote, kad Europos augimas yra sulėtėjęs, lyginant su 14 situacija prieš 14-15 metų, tai galioja ir EBPO e, ir Europos Sąjunga neatsigavo taip, kaip pavyzdžiui JAV arba mm, apskritai EBPO vidurkis. Lyginant su JAV, kur 2009-aisiais sumaž... stabilizavosi e, nedarbo lygis, Europos Sąjungoje jis e, vis didėja. Ir Kaip žinote, nedarbas labiausiai paveikė mažai žemai kvalifikuotus e, darbuotojus ir aukštų technologijų sektoriams sekėsi geriau, jie labiau atsigavo ir e, vidutiniai, ir žemųjų technologijų sektoriai, e, jie mažėjo 12-14 procentų nuo 2008 iki 2013 metų. Taigi, kokie yra konkurencingumo veiksniai? E, Michaelas Porteris, Harvardo universitetas, sakė, kad konkurencingumui daro įtaką viskas. Ir pagrindiniai konkurencingumo e, sektoriai buvo suskirstyti į kategorijas. Taigi, mes e, atsižvelgėme į žmogiškai kapitalą, į kapitalą, tai yra finansus, sąnaudas ir infrastruktūrą, inovacijas, technologinę pažangą, taip pat e, atsižvelgėme į e, gamybos ir vertės grandinės, taip pat įmonių kūrimas ir augimas, verslumas, atsižvelgėme ir į pardavimų rinkas. Ir galiausiai e, atsižvelgėme ir į reglamentavimo sistemą ir į reikalavimus, prie kurių turi pristaikyti įmonės. Pirmasis veiksnys buvo žmogiškasis kapitalas, švietimas ir įgūdžiai. Šis veiksnys yra labai svarbus išlaikant esamą darbo situaciją ir didinant darbo vietų skaičių. Pagrind, vienas iš pagrindinių aspektų šioje srityje yra struktūriniai pokyčiai gamyboje, atsižvelgiant į, į įgūdžius. Taip pat e, buvo gerinama, gerinama gamyba, pasitelkiamas automatizavimas ir skaitmeninimas, kurio reikia e, produktivumui ir išteklių panaudojimo veiksmingumui didinti. Gali būti, kad šiek tiek darbo vietų sumažėjo, dėgiant automatizavimą ir skaitmeninimą. Vis dėlto galima išlaikyti esamas darbo vietas ir netgi jų e, didin, galima netgi jas didinti, nes tai priklauso nuo darbuotojų įgūdžių. Ir atsižvelgiant į ištekli, žmogiškos išteklius, e, žinoma, reikia turėti taip pat ir aukšto užsilavinimo darbuotojus. E, Bet reikia taip pat ir eilinių darbuotojų ir e, šioms naujoms gamybos sistemoms reikia atitinkamų įgūdžių. Taigi tokius darbuotojus reikia mokyti tam, kad jie galėtų dirbti su nauja, nauja įranga. Atsiprašau, aš esu šiek tiek persišaldžiusi, taigi kartais koščiu. Taigi mes rekomenduojame, kad Europos lygių reikėtų susitelkti e, ties įgūdžių sistemos kūrimu. Reikėtų įvertinti, kokių įgūdžių reikės ateityje šiems, šioms naujoms gamybos sistemoms. Tai taip pat e, gali būti susiję ir su mokymusi visą gyvenimą. Taip pat galima taikyti ir pameistrystę darbuotojams, kurie neturi atitinkamų įgūdžių. Taip pat reikėtų geriau informuoti apie įgūdžius, kitus įgūdžius, kurių pramoniai reikia. Tam, kad atsirastų pasiūla, būtent tų įgūdžių pasiūla darbo rinkoje. Dar vienas svarbus veiksnys yra, žinoma, galimybė naudotis finansais. Finansų krizė prasidėjo prieš penkerius, šešerius metus ir jūs žinote, kad tai padarė didelę įtaką įmonėms ir jų galimybėmis gauti paskolas. Taip ypač paveikė mažas ir vidutinės įmonės. Uh, E, poveikis buvo skirtingas ES šalyse, kai kurioms šalims kilo daugiau problemų negu kitoms, bet mažos ir vidutinės įmonės dažniausiai su tomis problemomis susidūrė. Taip pat e, ir pramonė, pramoniai e, kilo panašių problemų. Pavyzdžiui, ekologiškai pramonės e, šakai kilo panašių problemų, problemų todėl, kad sunku gauti finansavimą. Taigi, net ir naujoms pramonės šakoms yra sunku gauti paskolas. Svarbu, kad nacionalinės institucijos valstybių lygių turėtų patikimą informaciją apie esamą situaciją ir apie problemas, kurias reikėtų spręsti. ES lygių reikėtų, tarkim, mokslinių tyrimų programų finansavimo tam, kad būtų vykdomi greiti išmokėjimai ir kad įmonėms nekiltų problemų gaunant finansavimą, nereikėtų laukti mėnesius ir metus. Taip pat mes rekomenduojame ir Europos sistemą, sukurti Europos sistemą skirtą ilgalaikiam e, finansavimui, e, mažų ir vidutinių įmonių ilgalaikiam finansavimui. Sąnaudos ir infrastruktūra yra taip pat labai svarbi tema. Žinoma, skaitmeninė pramonė su nauja gamybos sistema yra svarbiausia, svarbiausia vystimosi prasme. Reikia apdirbti daug duomenų, reikia taip pat jutiklių technologijų ir taip toliau. Energetika taip pat yra e, svarbi sąnaudoms, nėra vienodų sąlygų visoje Europoje, skiriasi kainos ir taip pat reikėtų vienos bendros Europos energetikos politikos. Taip pat Europai daro didelį spaudimą konkurentai, pavyzdžiui, JAV, kuri turi daug dujų išteklių ir jų kainos gali net 50 procentų skirtis būti mažesnės negu kainos Europoje. Taip pat reikėtų greičiau pereiti prie pažangių elektros energijos tinklų, kur elektros energija būtų paskirstoma tinkamai. Kalbant apie pirminės žaliavas. Jau dabar yra skiriama daug dėmesio šiai, sriti, šiai sričiai. E, trūksta tam tikrų metalų ir kitų medžiagų. Yra tokių valstybių, kaip pavyzdžiui Kinija, kurios nenori dalinti savo ištekliais. Taigi, šie, šis klausimas yra susijęs ir su kainomis, ir su apskritai tokių medžiagų radimu. Reikėtų nepamiršti ir priekybos e, pirminėmis žaliavomis, vykdant priekybos darybas. Ir taip pat reikia geriau panaudoti jau turimus išteklius. Taigi, pavyzdžiui, e, cirkuliacinė ekonomika ir atliekų valdymas yra taip pat labai svarbios temos ir yra susiję su pirminėmis žaliavomis. Kalbant apie technologinę pažangą ir inovaciją, Europa šiek tiek atsilieka nuo JAV, kalbant apie inovaciją. Mes darome daug e, tyrimų, bet vis dėlto ES sekas ne taip gerai kaip JAV, ne taip gerai sekasi patekti į rinką, pereiti prie naujų produktų ir taip toliau. Tai yra tokias rytis, kurioje dar turime pagerinti situaciją. Naujoje programoje Horizontas šiam klausimui yra skiriama daug dėmesio, bet mes tik, tik, tikrai šios temos neturime pamiršti ir ateityje. Taip pat e, skiriasi inovacijos situacija tarp e, valstybių narių. Yra taip pat ir tarp mūsų valstybių narių, tokių valstybių, kurios šiek tiek atsilieka nuo kitų. Dar viena problema yra mažesnės investicijos į mokslinius tyrimus ir vystimąsi lyginant su JAV. Mūsų BVP skirtas moksliniams tyrimams Europoje auga, bet e, tai vis dėlto nėra susiję e, su privačiomis investicijomis. Taigi, ką galėtume parekomenduoti daryti? Valdžios institucijos galėtų skirti daugiau dėmesio viešiesiems pirkimams, technologijų viešiesiems pirkimams e, svarbiausiuose sektoriuose. Reikėtų pirkti naują technologiją, naujas technologijas, E, svarbiems sektoriams, pavyzdžiui, sveikatos, e, viešosios saugos, aplinkos, energetikos sektoriams ir taip toliau. E, tai jau yra programoje Horizontas 2020, bet reikėtų skirti tam dar daugiau dėmesio. Taip pat reikėtų skirti daug dėmesio ir daktor, daktaro studijoms, doktorantūrai, pramonės srityje ir reikėtų stengtis pritraukti daugiau studentų. Gamybos ir vertės grandinė yra labai sudėtinga tema. Daug apie tai nekalbėsiu, bet tik pasakysiu, kad e, mažos ir vidutinės įmonės gali aukti ir gerinti savo technologijas, jeigu integruosis į didesnės e, įmonės, į grandinės susietas e, su didelių įmonių tiekimu e, turėtų bendradarbiauti, reikėtų, kad būtų užtikrintas bendradarbiavimas tarp didesnių ir mažesnių įmonių. Vis dėlto matome, kad kai kurie sektoriai, nors juose ir yra mažesnis produktyvumas, mm, sugeba išsilaikyti siekdami aukštesnių rinkų ir integruodami paslaugas. Verslumas yra susijęs taip pat ir su mažų ir vidutinių įmonių integravimu į vertės grandines. Nereikėtų kurti kuo daugiau naujų įmonių, galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti įmonėms, kurios jau yra įkurtos ir kurios turi didelį potencialą aukti. rinkos. Bendroji rinka. Rinka, žinoma, yra svarbi tema ES. Jau daug buvo pasiekta šioje srityje nors barjerai vis dėlto dar egzistuoja. Labai daug priklauso ir nuo valstybių narių, priklauso nuo to, ar jos gerai vykdo, taiko ES teisės aktus ir um, taip pat labai svarbu visą tai taikyti ir um, darbui. ES lygių reikia geriau konsoliduoti teisės aktus ir sustiprinti įgyvendinimo mm, mechanizmus. Kalbant apie išorės rinkas, mes matome, kad dar pasitaiko daug protekcionizmo atvejų. Reikėtų to nepamiršti, kalbant apie dėrybas. Na ir paskutinė skaidrė administravimo ir reglamentavimo sistema. Nereikia daug e, naujo reglamentavimo, bet reikia sustiprinti jau esamų teisės aktų įgyvendinimą ir reikia skatinti naudoti elektroninę valdžią tam, kad įmonėms būtų kuo mažesnė administracinė našta. Ačiū, ponė. E, šis jūsų pristatymas buvo tikrai įdomus, bet norėtume dabar surenkti diskusiją, nes tai svarbiausias mūsų posėdžių e, momentas. Dabar pasisakys koordinatoriai, e, nelgiau kaip tris minutės, ponas Karinš. Ačiū. Noriu padėkoti už glaustą pristatymą šios temos, aš tikrai jį pasiskaitysiu. Jūs pristatėte daugybę įdomių temų. Norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl jūsų pristatytos temos. Kalbant apie skirtumus tarp e, padėties Europoje ir JAV, pastebime, kad jungtinėse valstijose jau vyksta augimas, o Europoje augimo dar nėra. Jis yra labai lėtas ir, ir tokias pat prognozes ekonomistai e, pateikia ir ateičiai kokio, kokie yra esminiai e, tų dviejų ekonominių sistemų skirtumai ir ką, į ką mes, kaip įstatymų leidėjai, turėtume kreipti dėmesį, kad tie skirtumai sumažėtų. Jūs kalbėjote apie daugelį dalykų, kalbėjote apie energijos kainą. Čia žinome, kad energijos kaina mm, e, kaip o tokia neapsprendžia konkurencingumo. Pavyzdžiui, Rusija turi energijos prieinamomis kainomis, bet tai, tai ne, nepadidina jos konkurencingumo. E, kapitalo kaina ir galimybė pasinaudoti kapitalu. Tai yra svarbu. Taip pat e, darbo jėgos struktūra, darbo jėgos judėjimas, mokesčiai, jūs apie tai nekalbėjote, verslininkų požiūris, apie tai nekalbėjote, taip pat darbo jėgos įgūdžiai ir išsilavinimas, galimybė, prieigos prie rinkos galimybė galbūt svarbu yra tai, kad JAF yra viena rinka, ten yra viena valiuta doleris, o Europoje taip nėra. Ar, kur mums reikėtų sakti dėmesį? Ponas Kofolds, socialdemokratų vardu. Visų pirma, noriu padėkoti už puikų pranešimą. Jūs palėtėte kai kuriuos tikrai svarbius klausimus. Pavyzdžiui, penktuoju punktu jūs kalbėjote apie tai, kad mums būtina būti pasaulinės verčių grandinės dalimi. Mums reikia tokiu būdu užsitikrinti augimą. Ar norėčiau šiek tiek e, daugiau apie tai pakalbėti? Pirmasis jūsų pristatymo punktas buvo svarbus, tai aukštas nedarbo lygis Europoje. Sakote, kad reikia užtikrinti tam tikrų įgūdžių e, egzistavimo Europoje, pavyzdžiui, kalbant apie profesinį mokymą, taip pat visą gyvenimą trunkantį suaugusių mokymasi. Ta galima nesunkiai e, užtikrinti e, įmonėse bei darbo rinkoje. Gal galėtume šiek tiek daugiau apie tai pakalbėti? Taip pat e, profesinio mokymo srityje yra neišnaudotas bendradarbiavimo potencialas. Norėčiau išgirsti daugiau apie tai ir apie tai, ką tai reikštų Europai. Ponas Grobarčik, EKR frakcijos vardu. Nėra, ne, yra, prašau. Kalbėsiu savo gimtają kalbą jums leidus. Noriu visų pirma padėkoti Jums už Jūsų pranešimą ir už galimybę aptarti šias temas šiandien. Kalbame apie JAV ir Europos konkurenciją. Kalbėdami apie tai turėtumėme nepamiršti ir mokslinių tyrimų klausimo, mūsų vidinės konkurencijos, kalbėti apie tai, kokia kaip atrodo e, konkurencija pramonėje Europoje. Ta, ta situacija tiesiog apsprendžia mūsų įgyvendinamą politiką. Turime bendrą žemės ūkio politiką, taip pat žuvininkystės politiką, energetikos politiką, tačiau stinga e, bendros politikos kitose sritise, sprendžiančios tikrai svarbius klausimus, visų pirma, ekonomikos srityje. Pavyzdžiui, jūrų pramonė, jūrų ekonomika. Ji praktiškai yra išnaikinta daugelie šalių ir daugelie šalių jų nebeegzistuoja. O tai yra vienas svarbiausių uh, ES problemų kai kurios ES uh, uh, dalis centrinė ir rytų Europa praranda savo pramoninę bazę kitų Europos regionų naudai. Turėtumėme labai atidžiai išnagrinėti situaciją tose regionuose, iš kurio pramonė išnyko, nes tai sukuria didelius migracinius rautus, žmonės padeda judėti kitur ieškodami darbo. Turiu štai kokį klausimą. Ar buvo atlikti tyrimai ir ar buvo pasidomėta pramoninės migracijos srityje? Ar, ar buvo domytasi, kaip darbo jėga keliasi iš vienų regionų į kitus Europoje? Ir ar tai apsprendžia, pavyzdžiui, sunkiosios pramonės išnykimas, nes sunkioji pramonė išsikelia iš kitas pasaulio dalis, pavyzdžiui, Kinija? Ačiū. Ponas Telička dabar. Alde frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu kalbės kažkas kitas. Aš paprašiau galimybės pasisakyti diskusijose, todėl jums leidus e, kalbėsiu vėliau. Prašau. Ačiū, noriu padėkoti už puikų pranešimą. Turiu du klausimus jums. Visų pirma, dėl JAV. Aš norėčiau padaryti tą patį palyginimą, kurį padarė ankstesnis kalbėtojas. Jungtinėse valstijose buvo įgyvendinta labai sėkminga pramonės gaivinimo politika, susigražinta pramonė iš Azijos. Kaip jūs vertintumėte parlamento vaidmenį gyventinant panašaus pobūdžio politiką? Taip pat turiu klausimą apie naujas pramonės rytis. Mes skatiname e, naujas pramonės rytis, inovacijas, tyrimus, e, aukštos technologijos rytise, švarių technologijų rytise, tačiau e, problema yra ta, kad dauguma bedarbių Europoje neturi reikalingų tų įgūdžių, kur, kurie leistų jiems įsidarbinti tose pramonės rytise. Ko galėtumėme pasimokinti iš Amerikos ir kitų šalių, e, kurios sėkmingiau išsprendė šiuos klausimus? Kaip geriau susijęti mūsų švietimo sistemą ir naujai atsirandančias darbo vietas? Ir ar jūs manote, kad pati pramonė galėtų suvaidinti kokią nors vaidmenį čia? Atsiprašau dėl to, kaip perskaičiau pavardę. Ponas Vicen, ar aš... Pone Vicen, jūs supratote, ką, ką aš norėjau pasakyti. Puiku. Dabar GUE frakcija. Ponas Silikotis nėra. Pone Ernst. Aš ne, nesu koordinatorė savo frakcijos, tačiau turiu klausimų. Visų pirma, jūs daug kalbėjote apie e, IKT, apie infrastruktūrą. Bet manau, kad čia atsiveria ir daug galimybių sukurti naujų darbo vietų. Norėčiau paklausti, ką jūsų nuomonė mes galėtumėme nuveikti, priemon, kokias priemonės galėtų dėkti parlamentas informacijos ir ryšio technologijų srityje. Taip pat kaip su e, išsilavinimu ir įgytomis kvalifikacijomis ir pripažinimu kvalifikacijų skirtingose valstybėse. Kur čia egzistuoja kliūtis, kodėl nėra judėjimo šioje srityje? Pažvelkime ir į regionus. Mes kalbame apie tas pačias problemas, kurios e, neišsisprendžia metų metais. Jūs kalbėjote ir apie našumą, ir apie našumo spragas skirtingose šalise. Negalime kalbėti apie Europos pramonę kaip, po, e, kaip vieningą struktūrą. Yra labai išsivyšiusių šalių, yra menkiau išsivyšiusių regionų. Viską pakeitė krizė, ypač Graikijoje ir Kipre. Kaip Jūs manote, kur tos šalis galėtų išplėtoti pramonę, kaip, kaip jos galėtų būti paskatintos, o kaip su skurdžiamis šalimis, tokiamis kaip Rumunija ir Bulgarija, kokios strategijos pasiteisintų toms šalims. Jas tikrai sukretė krizė, nors jos ir prieš krizę buvo neipatingai geroje padėtyje. EFDD frakcijos vardu, ponas Barelė. Ačiū, prezidentė. Dėkoju, pirmininkė. Europos Sąjungos ekonomikos atgaivinimas turi būti susijęs ir su valstybių fiskaliniu režimu. Pavyzdžiui, būtų, tarkim, potencialas įmonėse, bet mokesčiai yra per dideli ir paslaugos yra per žemų lygio. Aš e, manau, kad tai ne vienintelis pavyzdys ES. Taigi norėčiau, kad būtų kuo greičiau pradėta galvoti, kaip reikėtų suvienodinti mokesčius tam, kad visi galėtų vienodai e, dalyvauti rinkoje. Aš pastebėjau šioje, šiame tyrimė, kad e, prioritetas būtų investicijos į inovacijas ir kompetenciją. Vis dėlto mažoms ir vidutinėms įmonėms labai sunku laikytis tokių patarimų, todėl kad joms sunku išsilaikyti rinkoje. Rinka tampa vis labiau konkurencinga ir iš jos galima uždirbti vis mažiau. Taigi reikėtų kalbėti ne tik apie naudojimą, e, paskolų naudojimo, galimybę naudotis paskolomis, bet taip pat reikėtų didinti ir finansavimą tam, kad būtų lengviau prieiti prie išteklių ir reikėtų taip pat e, mažinti administracinę naštą gaunant finansavimą. Aš esu verslininkas ir apie Enterprise Network man anksčiau neteko girdėti, išgirdau apie tai tik tapęs Europos parlamento nariu. Kaip apie tai informuoti ir mažas ir vidutinės įmonės? Ačiū. Dabar norėčiau kreiptis į mūsų kalbėtoją ir paprašyti jūsų pakomentuoti e, užduotus klausimus ir juos atsakyti. Ačiū. Pasistengsiu. Jei turėčiau atsakymus į visus šiuos klausimus, aš tikriausiai čia nesėdėčiau, mano pareigos būtų daug svarbesnės, bet pabandysiu atsakyti. Visų pirma, buvo žodas klausimas dėl JAV ir Europos skirtumų kodėl pas mus augimas yra toks lėtas, kokie veiksniai tai apsprendžia ir į ką turėtų kreipti dėmesį įstatymų leidėjas. Jūs patys jau daug ką išvardinote. Nėra vieno uh, paaiškinimo ir atsakymo. Kapitalo kaina ir kapitalo prieinamumas yra labai svarbus klausimas. Jungtinėse valstijose daug lengviau yra e, gauti kapit, rizikos kapitalą ir rizikos kapitalo e, prieinamumas Europoje visada buvo mažesnis, visada buvo mažesnis nei JAV ir kiek žinau, rizikos kapitalo fondai dabar dar labiau sumažėjo. Ir stebime štai, kad e, viešojo sektoriaus e, turima rizikos kapitalo dalis buvo 10-20 procentų, o dabar daugiau nei 50 procentų. Tai yra privataus sektoriaus e, finansuojama rizikos kapitalo dalis labai sumažėjo. Taigi, e, tokia yra situacija ir mes norime, kad ji ir toliau vystytųsi tą pačią kryptimį. Aš nesu finansinių rinkų ekspertė, bet be bejonės e, šią situaciją reiktų panagrinėti ir jūs kaip e, įstatymų leidėjas turėtumėte to pasidomėti. Mokesčiai. Buvo ir daugiau klausimų šią temą. Žinoma, egzistuoja skirtingos mokestinės sistemos. Europos Sąjungoje valstybėms narėms palikta prerogatyva valdyti, tvarkyti mokestinę sistemą, todėl mes apie tai nekalbėjome savo pranešime. Ar Europos parlamentas nori mokesčių klausimą įtraukti į Europos darbo tvarkę? Čia jums spręsti, bet tuo tarpu mokesčių sistemas tvarko ir jas sprendžia valstybės narės. Vidaus rinkos klausimas yra svarbus, jūs taip pat tai minėjote, JAF ir ES yra didžiulė rinka, tačiau vis dar susidurėme su problemomis šioje srityje. Ir tai tikriausiai vienas iš svarbiausių esminių klausimų ES institucijoms, tai yra kliūtis egzistuojančios vidaus rinkoje, nes jas pašalinus atsirastų daug daugiau gal, galimybių prekybai tarp valstybių. Ponas Koful kalbėjo apie pasaulinę verčių grandinę ir įgūdžių poreikį, įgūdžių skatinimo sistemą. Egzistuoja nemažai iniciatyvų šioje srityje, kai kurias išvardinsiu, bet visų pirma, reikia geresnės informacijos apie e, įgūdžių apie tai, ko, kokio išsilavinimo, kokių įgūdžių reikia pramoniai. Yra daug statistinių duomenų apie tai ir atliekami tyrimai. Reiktų pasklausti pramonės atstovų, kokių įgūdžių, kokių darbuotojus, kokiais įgūdžiais jiems reikia. Reikia užtikrinti geresnį pramonės ir viešųjų institucijų bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, chemijos pramonė e, aktyviai dirbo įgūdžių klausimų, kad užsitikrintų reikalingą darbo jėgą ir galbūt tas pavyzdys e, galėtų būti pritaikytas ir kitose pramonės rytise. Buvo ir klausimas, ponas Kovalčik, jį teisingai ištariau pavardę. Struktūriniai pramonės pokyčiai, ypač rytų Europos šalise kur labai, įvyko labai didelė deindustrializacija, pramonė buvo iškelta kitus Europos regionus arba už Europos ribų į e, vietovės, kur pigesnė darbo jėga. Savo pranešime patikėme neblogą pavyzdį Slovakiją, kuri yra sėkmingai integruota į Europos verčių grandinę, man atrodo, automobilių pramonės dėka Išlieka atlyginimų ir darbo jėgos skirtumai, tačiau Slovakijai pavyko pritraukti nemažai tiesioginių investicijų, pavyzdžiui, iš Vokietijos ir buvo uh, atidarytos naujos gamyklos. Nesakau, kad tai sprendimas visiems, bet uh, ne, vyksta ne tik vienpusis pramonės iškelimas į, į, į kitas, kitus pasaulio regionus. Aš ne, nežinau, koks sprendimas būtų sprendžiant e, deindustrializacijos problemą Europoje, bet yra daugiau informacijos mūsų pranešime apie tai. Toliau buvo užduotas klausimas apie pramonės e, gamybos pajėgumų susigražinimą. Aš nesu to klausimo ekspertė, bet mes pastebime, kad šią tendenciją, kad uh, dėl to, kad darbo jėgos kaina Kinijoje auga, situacija keičiasi, dėl, taip pat dėl verčių grandinės, dėl kokybės aspektų, siekiant uh, užtikrinti kokybės kontrolę, ta situacija keičiasi. Todėl kai kuriuose sritise pramonės pajėgumai susigražinami ne tik JAV, bet ir Europoje. Jūs uždavėte ir klausimą apie įgūdžius. Iš tikrųjų, pramonės. Uh, pra, pati pramonė gali nemažai nuveikti. Aš kalbėjau kad chemijos, apie tai, kad chemijos pramonė aktyviai dirba, siekdama užsitikrinti darbo jėgą su tais įgūdžiais, kurių jai reikia. Ir e, reikalinga darbo jėga būtų tas veiksnys, kuris užtikrintų, kad pramonė pasiliks Europoje. Buvo klausimas dėl abipusio išsilavinimo e, atestatų pripažinimo, kodėl nėra jokio judėjimo valstybėse narėse. Reikėtų tą klausimą užduoti valstybėms narėms. Galima būtų daryti spaudimą šioje srityje, tačiau valstybės narės galimtis iniciatyvos ir pradėti taikyti tą abipusio mm, atestatų pripažinimo sistemą. Tai yra viena iš didžiulių e, kliūčių vidaus rinkoje nes valstybių narių lygmenių tai nėra sėkmingai gyvendinama ir tam yra daugybė kliūčių. Bonas Borelį. Berots, jūs kalbėjote apie mokesčių sistemas, tai yra valstybių narių prerogatyva. Jei parlamentas nori šį klausimą spręsti, e, reikia daryti kažkokius žingsnius, pakeitimus. Bet tiesa tai, kad mokestinė sistema apsprendžia mažų ir vidutinių įmonių padėti daugelie valstybių narių. Kiekvienose šalyse joms tenka nemaža našta, kitose mažesnė. Ir tai susijęs su administraciniais reikalavimais ir galiojančiomis teisės sistemomis. Ir kai kuriuose šalyse to, toms įmonėms yra sudėtinga dirbti žinau, kad kad kalbant apie tinklus egzistuojančius Europoje, tai e, prekybos, vietos prekybos rūmai yra tokių tinklų nariai ir galbūt reikėtų surenkti informavimo kampaniją, kad pasiektume daugiau verslininkų, kad jie gautų daugiau informacijos apie tai. Ačiū. Dėl, prašau. Jūs nesakėte klausimą, kuris man tikrai svarbus. Apie pramonę tose šalise, kurios ypač nukentėjo nuo krizės. Graikijos ir Kipro pramonė. Ir, kitos, ir kitų šalių pramonė. Skurdžių šalių pramonė. Galbūt apie tai jūsų pranešime nekalbama, bet tai svarbus dalykas, jeigu kalbame apie Europos reindustrializaciją. Apie, tą, apie tai pakalbėsime antrame raunde. Turime dešimtį kalbėtojų sąraše. Prašau visų nekalbėti ilgiau nei vieną minutę, užduoti klausimus, o ne pasisakyti. Pone Keli, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūsų nupieštas vaizdas nėra labai gražus, bet e, praktika rodo, kad mes bent jau bandome prisitaikyti prie problemos. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl švietimo srities. Kalbam apie inžinierius, mokslininkus, e, pramonės srities e, daktarus. Ar švietimo problemos yra sprendžiamos, jeigu taip, kaip? Ar mes e, Europos viduje galim sukontroliuoti vykstančius procesus? Mm, iš ten problemos esančios turi neužsitęsti. Ačiū toliau dėl Kasilio Vera. Ačiū. E, ačiū už jūsų e, labai išsamų pristatymą. Man tik viena minutė skirta, todėl labai trumpai kalbėsiu. Mano tema – prieiga prie rinkų iš esmės kalbame apie vidaus rinką, prieigą prie vidaus rinką. Jigi yra e, pramonės atgaivinimo e, varomoji jėga ir suprantame, kad masto e, ekonomika gali mums padėti atremti pasaulinę konkurenciją. Tačiau iškyla dvi problemos. Administracinės ir trečdalis e, ar net pusė turbūt problemų yra susijusios su Europos teisės aktų įgyvendinimu. Uh, bendrovės įgyvendinamas tuos teisės aktus susiduria su be galo daug sunkumų. Be to matome, kad tarp e, vykdomųjų sistemų e, skiliasi didžiu, e, egzistuoja didžiuliai skirtumai. Ir mes dabar suprantam, kad reikia turimus teisės aktus stiprinti, o ne kurti naujus. Pažiūrėkime į intelektinės nuosavybės apsaugos sritį. Būtent joje E, teisės aktų e, skirtumai prikuria daugybę problemų. Ar nereikėtų geriau įvertinti tai, ko mums dar trūksta ir kokių teisės aktų turime per daug? Uh, the... Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už tai, kad e, pristatėte šį dosiją Mane labai nustebino tai, kad jūs niekiek nepaminėjote geresnio reglamentavimo. Mes nuolat lyginamės su kitomis pasaulio dalimis ir aš manau, kad būtų teisinga pasakyti, kad mes iš tiesų ne visuomet e, sukūrėme gerus, protingus reglamentus, teisės aktus, kurie atneštų tokius rezultatus, kokiu mes norėtume ir e, žinome, kokiu padariniu tai gali sukelti. Europos komisija yra pademonstravusi šiokį tokį ryštą šio požiūriu, taryba nevykdo jokio poveikio vertinimo ir aš manau, kad Europos parlamentas irgi galėtų labiau pasisakyti pasistengti. Aš džiaugiuosi, kad jūs akcentavote verslingumą. Manau, kad tai yra labai svarbis rytis ir jai reikėtų skirti daugiau dėmesio. Mūsų verslininkai e, kol kas neturi gebėjimo rizikuoti ir e, tas rytis turėtų būti pagerinta. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie iš E, išorinę apsaugą. Bet ar mes norim pasakyti, kad egzistuoja vidaus protekcionizmas? Kaip mes galime sutvarkyti vidaus rinką? Turime atsikratyti nuolat vis dar iškylančių kliūčių rink, vidaus rinkos viduje. Teisės aktais turi būti padaryta ir tai turi būti daroma sistemingai. Ačiū toliau, panas Roilė. Taigi, pirmiausia, manau, kad ši diskusija aiškiai parodo, kad reikia tęsti e, šios temos nagrinėjimą žymiai išsameu, giliau, nes kol kas viskas daroma labai paviršutiniškai. Norėčiau išskirti vieną klausimą, kuriuo galbūt galėtumėt pateikti daugiau informacijos. Sakėte, kad problemų kyla dėl energetikos kainų, dėl energijos kainų. E, kokie padariniai? Ar tai reiškia, kad mes Europoje pasisakysim už skalūnų e, dujas? Ar tai reiškia, kad mes pradėsim matuoti atsinaujinančios energijos brangumą, ar reikia kažkokios bendros europinės sistemos? Ir trečias klausimas. Jūs sakote, kad reglamentavimo bazė Europoje per daug sudėtinga. Na, taip, gal taip ir yra, bet e, ką dabar galime daryti? Ar reikia mažiau kurti naujų įstatymų, ar, ar reikia labiau geriau gyvendinti tai, kas jau yra priimta? Ką jūs norėjot pasakyti? Ir jeigu jūs sakot, kad yra per daug taisyklių, tai e, kokie bus padariniai? Ar reiks ateitie mums mažiau dirbti? Aš norėčiau pasakyti, kad yra ne tik naudinga save lyginti su kitais, bet e, taip pat yra naudinga mums eurozonos viduje vieniems su kitais lygintis. Ir akivaizdu, kad deindustrializacija vyksta Europos e, eurozonos pietuose. Mano valstybėje to reiškinio nepastebime. Norėčiau paklausti, ar sutinkate su Prancūzijos vyriausybė, kuri sako, kad euras yra per daug stiprus, pavyzdžiui, tokiai valstybei kaip Prancūzija, galbūt Italija ir kai kurios kitos pietinės valstybės, ir per daug silpnas uh, Vokietijai? Pane Vibatska. Labai ačiū, pirmininkė. Aš uh, Džiaugiuosi, kad jūs taip gerai vertinote e, industrinės technologinės pažangos e, problemas, bet ar nelaikas dabar įvertinti galimybės e, skatinti inovacijas? Aš galvoju apie tam tikras rekomendacijas, kuriuose būtų pasakyta, jog reikia taikyti fiskalinės priemonės, fiskalinės paskatas, kad užtikrintume, jog įmonės būtų labiau suinteresuotos vykdyti taikomosius mokslinius tyrimus. Tarp, taip pat galbūt reikėtų labai aiškiai pasakyti, kad per viešuosius konkursus reikėtų, būti įver, reikėtų įvertinti pasiūlymų novatoriškumą. Galbūt, jeigu e, nuspręsime, kad reikia didinti finansavimą moksliniams tyrimams ir inovacijoms, e, tai reikėtų e, suprasti, kad 3 procentų biudžeto mažinimas neturėtų būti vykdomas išlaidoms moksliniams tyrimams. Ačiū, pirmininkė. Mes nuolat. E, mes nuolat diskutuojame apie tai, ką turime, o ne apie tai, ko norime ir ką turėsime e, rytoj. O politikui svarbiausias dalykas yra X faktorius, kas įvyks artimiausiais metais. E, kaip mes turime parengti dirbą tiems artimiausiams metams, kaip mes galime sukurti naujas darbo vietas ir naujas pramonės rūšis galbūt. Gal jūs turite pastabų apie tai, ką atneša ateitis, e, kad mes jaustumėmės stipresni ir kad artimiausiais dešimtmečiais galėtume uh, E, atgauti tas Europos e, pozicijas, kuriuose ji anksčiau būdavo lyderė. Dabargi matome, kad neretai ten atsiliekame. Europa turi sustiprėti, mes turime atsigauti ir e, grįžti į lyderio poziciją. Kokių reformų reikia, kad atsirastų naujos pramonės šakos artimiausiais dešimtmečiais? Madam. Labai ačiū, ponė Tojer. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau grįžti dar prie vienos svarbios temos. Tai yra ištekliai. Prie išteklių. Jūs minėjote kreditą, prieigą prie kredito. Minėjote, kad kai kuriuose valstybėse sunku gauti paskolas, pavyzdžiui, Ispanijoje ir Italijoje. Tai yra būtent bankų paskolos. Bet pavyzdžiui, sunku prieiti ir prie viešųjų išteklių. Pavyzdžiui, Amerikoje yra daug viešųjų e, investicijų į, į mokslinius tyrimus, į inovacijas. Tai Taip pat tai galėtų būti svarbios investicijos moksliniams tyrimams, inovacijoms ir taip toliau. Neperskaičiau viso tyrimo, nežinau, ką darote konkrečiais atvejais, bet mūsų manim tai būtų labai svarbi tema, kadangi išteklių yra nedaug, reikėtų analizuoti, pati, pat, patikrinti, kurie e, kurios priemonės galėtų būti naudingesnės ir Kurias priemonės būtų galima pasitelkti? Dėkuoju. E, teraz pan Gierek. Ponas Gerekas. <clears throat> Labai ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie pramonę, visų pirma, turėtume atskirti e, stambėją pramonę, kuri dirba pasielgdama milžiniškus tikslus, e, įmonių, E, verslą, e, kuris e, valdo patentus ir finansus. Ir kita vertus tą vietos lygio pramonę, kuri nėra įjungta į tarptautinius tinklus pastaroji pramonės rūšis neturi prieigos prie stambių finansavimo šaltinių, neturi patentų, bet ji grindžia savo veiklą vietos tradicijomis, vietos e, gamybos įpročiais, vietos rinką. Manau, kad čia Europoje egzistuoja milžiniškas, e, e, milžiniškas minusas. Labai ačiū. Dėkoju už jūsų pristatymą. Labai malonu matyti aiškius duomenis, nes taip mes galime geriau suprasti, kokia yra reali padėtis. Uh, Aš norėčiau pristatyti duomenis, kuriuos e, pranešimo 86 puslapyje mačiau. Ispanijoje 75 procentai darbo vietų yra sukūriama mažose ir vidutinėse įmonėse, lygiai taip pat 75 procentai pridėtinės vertės ateina iš mažų ir vidutinių įmonių. Tačiau kitame puslapyje yra sakoma, kad Europos ir ypač Ispanijos ekonomikos augimo e, problemos yra susijusios su E, mažų ir vidutinių įmonių kliūtimis, ga, su, e, problemomis su iškylančiomis gaunant kreditus. E, Ispanijos e, valstybės skola išaugo nuo 71 procentų iki 100 procentų BVP. Kasgi atsitiko? E, atsirado dar daugiau problemų kredituojant mažas ir vidutinės įmonės. Ar nemanote, kad finansų krizė Europoje skatina e, ekonomikos augimą, duoda paskatų ekonomikai plėstis. O galbūt reikėtų sukurti kokius nors viešuosius bankus, kurie e, prisidėtų prie įmonių plėtros labiau negu kad privatus. About... Ačiū pirmininkė, kalbėjome apie energetikos kainas ir kalbėjome apie pramonės susigražinimą Junktinėse Amerikos valstijose. E, matome, kad Junktinėse Amerikos valstijose tas pramonės susigražimas vyksta labai greitai, nes e, Junktinės Amerikos valstijos turi labai konkurencingas energetikos kainas, tai yra jos pranašumas. O Europoje tas pats procesas vyksta labai lietai, nes mes savo norų susikūrėme tokią politiką, kuri e, neišvengiamai pakėlė energetikos kainas ir dėl to iškilo kliūčių mūsų konkurencingumui. Tai yra labai e, seniai žinomas faktas. Reikia naujos politikos, kuri sugriautų anksčiau e, įgyvendintą politiką. Ačiū kolegos, kaip matote, ši tema yra visiems labai įdomi. Ir aš pasiūlyčiau, kad e, balsavimą atidėtume 15 minučių, nes e, dar šeši kolegos yra užsirašę teikti klausimus, o dargi reikia laiko ir e, mūsų kalbėtojos, pranešėjos atsakymams. Todėl, jeigu jūs nieko prieš, pradėtumėm 15 minučių vėliau balsuoti, nes dabar svarstoma tema nepaprastai įdomi ir visi tuo įsitikinome patys. Ponas Turmes žaliųjų vardu dar nori kalbėti, nes jo dar negirdėjome, ir ponas Rubik. Ponas Rubik dėl darbo tvarkos. Pirmininkė, aš dėl darbo tvarkos norėjau pasakyti. Balsuoti galime kaip numatyta, o diskusiją galėtume pratesti po balsavimo. Taip turbūt būtų paprasčiau. Aš nemanau, kad iškiltų kokių problemų, jeigu pirmiau balsuotume, o po to vėl diskutuotume. We can, we can Dėl to mes e, galėsim galų galę nuspręsti patys, bet jeigu jūs siūlot, aš galiu sutikti. Bet prisiminkim, kad e, mūsų svečiams, pranešėjams e, irgi reikia laiką taupyti. Ir kitas dalykas, jeigu dabar pradėsim balsuoti, bus tiesiog sugriauta diskusijos dvasia. Koordinatorių posėdžiuose bus nuspręsta, kaip tokiais atvejais elgtis. Šiandien balsuokime jau ir darykime tai dabar nuo 10 valandos, nes turbūt daugelis kolegų turi tik tai 20 ar 25 minutės kurios gali čia praleisti, o reikia būtinai, kad jie dalyvautų. E, per koordinatorius nuspręsim, kaip tokiais atvejais elgtis, o dabar žinau, kad mūsų viešne e, gali palaukti, jūs galite arbatos šiek tiek daugiau išgerti, kol mes balsuosime ir tada pratesim diskusiją po balsavimą. Dabar pradame balsuoti. Full agreement. Uh,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 EPP frakcijos e, narių tarpe ponas Boni pakeis poną Levendovskį. Nes reikia pakankamai balsuojančiųjų turė, e, turėti. Taigi, pradedame. Tema ES bendrasis biudžetas 2015 metams. Visos sekcijos, visi skyriai. Kolegos, jeigu turite kokių komentarų ir jeigu e, norite balsuoti, tai nepamirškit, kad balsuosime elektroniškai, e, neretai, nes ne visuomet aišku, koks rezultatas. E, Ir galutinis balsavimas, e, kaip visada, bus elektroninis. Ateičiai prisiminkite tą faktą, kad reikia korteles nešiotis. Taigi, pradedame balsuoti. Kaip žinote, yra pateikta visa eilė komentarų. Keturženklis skaičius E, pakeitimų susidaro. Perskaitysiu tik du paskutinius skaičius. Pavyzdžiui, vietoj 5906 aš sakysiu 06. E, toliau sakysiu 0001. Turbūt visi gali pažinti e, apie, apie kokius pakeitimus kalbu ir tokiu atveju tai bus žymiai lengviau man ir jums turbūt. Ir be abejo, mes e, balsuojame už, prieš ir susilaikę. Trys balsavimo variantai, taisyklės labai paprastos. Pra, pakeitimas 06. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 00. Kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 01. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 99, kas už prieš susilaikė atmesta. Atsiimta, ponas Rubikas atsiėmė e, 1.6, o dabar mes perinam prie 9.4, pono Tajani. Kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 0-0. Balsavimas dalimis. Pirma dalis ir antra dalis. Kas už pirmą dalį? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 9.5. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 0.1. Susilaikė. Atsiprašau, kas už, kas prieš, susilaikė. Atmesta. 60 6-0. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 02, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 07, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 92 Pirmininkas taisomas. Atsiprašo, pirmininkas 03. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 09. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Pono Rubiko ir Buzeko. E, pakeitimai kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienas nulis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Nulis penki, buzeko pakeitimas, tajanio pakeitimas atsiimtas. Tajanio pakeitimas atsimtas. Atsiprašau, kad jums to anksčiau nepasakiau. 05. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 97. Kas už, kas prieš, susilaikė, tikriname elektroniškai. Pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Adopted. Priimta. Periname prie 07 ir 18, kurie yra identiški. Uh, Trisdešimt septynių, šešiolika prieš, labai aiškus e, pritarančių pranašumas. 0,7 ir 18, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 0,8 ir 19, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 0,9, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Tryliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Keturioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 08, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 16, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 17, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 18, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime kartu už 1, e, 9 ir 20 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 2-0, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 21, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 2-2, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 2-3, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 2-4, kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. 2521 kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 2622, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 27 ir 23 kartu. Kas balsuoja už, kas prieš, susilaikė, priimta. 28 ir 24. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 29. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 30 ir 25. Kartu balsuojam, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31, 36 irgi kartu, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 už, prieš, susilaikė atmesta. Toliau. 32, 27. Kartu balsuojam, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 3-3 už prieš susilaikė priimta. 3-4 už prieš susilaikė priimta. 3-5 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. 36 už prieš susilaikę priimta, 37 už prieš susilaikę priimta, 38 už prieš susilaikę priimta, 59 už prieš susilaikę atmesta, 39 ir 28 kartų, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 40, 29 kartų, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 41-30 už, prieš susilaikė, priimta. 42-31 už, prieš susilaikė, priimta. 43-32, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 44-33 už, prieš susilaikė, priimta. 4-5-3-4, kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 45, 46 ir 35 balsuojame kartu, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 47-36, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 48 ir 37, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 49-38, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50-39, kas už, prieš susilaikė priimta, 98 kas už, prieš. Gal patikrinkime elektroniškai. Pradedame balsuoti. 98. It's a 998. 98. Alde too many. Please, um, one of you must. Uh, Alde vienu yra per daug. Ir EPP yra dviem balsuojančiais per daug. Dieve mano, jūs tikrai pasirengę balsuoti. Kažką reikia keisti. Aldė ir EPP frakcijose. Aldė jau dabar susitvarkė. Viskas jau dabar gerai. Baigiame balsuoti. Matot patys, koks rezultatas. Priimta. 06. Kas už? 06. Kas balsuoja už? Prieš? Susilaikė? Priimta. Norite tikrinti? Prašom. Tikrinam elektroniškai. The vote is open. Everybody has voted. One EPP. Too many. Baigime balsuoti. Iš EPP vėl yra vienu per daug. O socialdemokratų yra net dviem balsais per daug. Man atrodo, kad jums tikrai patinka balsa, balsuoti, net neįtardavo anksčiau. Nelengva atrodo apsispręsti. Socialdemokratų dar vienu per daug. Ponetoje, mes turim visako sąrašus. Ir iš EPP vienu žmogum per daug. Puiku, atrodo viskas susitvarkė, galim baigti, priimta, kaip puikiai matote. 51. 51. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 52. Už? Prieš susilaikė priimta. 14. 53. Valsuojam kartu. 1. 4. Taip, 14. Ne kartu balsuojame, atskirai balsuojame. Atskirai balsuojame. Mano sąraše čia klaida padaryta. Vienas keturi. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 53. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 1.5. Kas už? Kas prieš susilaikė atmesta. 54. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 55. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 56. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 04. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. 05. Kas už? Kas prieš susilaikė. Reikia patikrinti. Balsuojame dėl 05 kortelėmis. Everybody has voted. Ar spėjote pabalsuoti? Net per daug atrodo jūsų? EPP dar dviem žmonėm yra per daug, dar vienu žmogum per daug. Jau visi balsavom ir atrodo mūsų darosi per daug. Dabar viskas tvarkoj. Priimta labai menka, menkų skirtumų. 57 ir 40, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 58, 41, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 59, 40, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 60, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 61 63. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 62 ir 44. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 63 ir 45. Kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. 64-65, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 65, kas už, kas prieš susilaikė priimta 66 už prieš susilaikę. Priimta 67, 46 kartų, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 68, 47, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 69, 48, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 70, 49, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 71, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta 72, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 73, 50, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 74, 51, kas už, kas prieš susilaikė priimta, 75, kas už, prieš susilaikė priimta, 76, 52 kas prieš susilaikė priimta, 77, 53, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 78-54 už prieš sulaikė priimta, 79 kas už, kas prieš susilaikė priimta, 80 už prieš susilaikė priimta, 81 už prieš susilaikė priimta, 82 už prieš susilaikė priimta, 83 už prieš ir 55 už prieš susilaikė priimta. 84-56 už prieš susilaikę priimta, 85 už prieš susilaikę priimta, 86 už prieš susilaikę priimta, 87 už prieš susilaikę priimta, 88 už prieš susilaikę priimta, 89 už prieš susilaikę priimta, 02 už prieš susilaikę priimta, 03 už tikriname. Galime tikrinti. 02 tikriname. 6002. Elektroniškai. Balsuojame. Too, too, too many. Too many. Still SND. Dar socialdemokratų vienu e, nariu per daug. Balsuojame dėl 02. Dabar viskas gerai. Priimta. 03. Kas už? kas prieš, susilaikė, bet irgi reikia patikrinti elektroniškai. E, pradedame balsuoti. EPP. Na, mėlėjai kolegos, fantastiškai balsuojate, bet jūsų per daug. Dabar jau geresnė padėtis, rezultatas priimta. 09. Balsuojame dėl 09. Kas už?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 But there's a, it doesn't you, you can see, the they can see it on the screen, so you must read it out. Yeah. Mm-hmm. You must read it out. 33 in favor. So in 03. Balsuojant dėl 03 buvo pasiektas toks rezultatas. Belet pakeitimas. Balsavo 33 už, 25 prieš, 2 susilaikė. Mes savo ekrane tai matome, o jūsų ekranuose to nematome. Nežinom kodėl, bet e, mažuosiuose ekranėliuose galit matyti. Žiūrėkite mažuosius ekranus. Dabar viskas aišku. Dabar einame prie e, pakeitimo 90. Buzeko pakeitimas kas už prieš susilaikę. Priimta. 91. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13 už prieš susilaikė priimta. 92 e, ir 57 kartų, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 93, 58 už prieš susilaikė priimta. Galsuojame dėl viso dokumento elektroniškai. Galutinis balsavimas. Pradedame. EPP. Three too many. Okay. You are growing. EPP is... EPP atrodo gretos tik didėja jau trim žmonėm per daug. Pamažu dabar jau pradėjo skaičius mažėti, vienu vis dar per daug, pagaliau viskas gerai. Koksgi rezultatas? 45 už, 5 prieš, 11 susilaikė. Taigi, baigiame tokį gana sudėtingą balsavimą ir dabar pereisime prie labai trumpo balsavimo kuris mūsų sąraše antru numeriu rašytas Europos bendro elektroninių ryšių rinka. Norėčiau pranešti, kad šis balsavimas yra labai svarbus ir paaiškinsiu kodėl. Pagal 73 taisyklę didžioji dalis komiteto narių turi balsuoti už, kad būtų, kad būtų priimtas dėrybų grupės mandatas. Reikia 33 balsų. Balsuosime elektroniškai. Atsiprašau, 34, sako pirmininkas, nes reikia daugumos. Turime 67 mūsų komitete narius. Taigi 34 pakanka. Be abejo, turėsime laukti tarybos pozicijos ir tarybos mandato. Bet Europos parlamentas savo ruoštų turi pasirenkti. Norėčiau priminti, ir tai yra labai svarbu, kad e, Europos parlamentas per ankstesnę kadenciją balandžio mėnesį, šių metų balandžio mėnesį, priėmė e, pirmojo svarstymo poziciją. Tai buvo mūsų komiteto sprendimas. Liepos 22 naujos kadencijos įtre komitetas. Tai buvo lygiai prieš šešias savaitės pagal darbo tvarkos taisyklių 229 taisyklę patvirtino mm, ankstesnės kadencijos pirmojo svarstymo poziciją. Jau jūsų sprendimas toks buvo priimtas. Tuo pat metu, ponė Del Castillo, buvo dar kartą patvirtinta kaip e, šio pranešimo autorė. Pone De Casilijo e, šį pranešimą rengė ir praeitoje kadencijoje. Taigi dabar balsuosime dėl dėrybų komandos mandato. Ką reiškia dėrybų komanda, dėrybų grupė? Komiteto pirmininkas, pranešėja, šešėliniai pranešėjai ir galbūt keletas papildomų asmenų, pagal 54 taisyklės e, komitetą. E, pagal 50, tą taisyklę įsteigti turės dirbti. Noriu priminti, kad pirmininkaujančioji Italija šį dosiją traktuoja kaip prioritetinį ir bando parengti tarybos poziciją ir tarybos mandatą kuo greičiau. Bet mes juos lenkiame ir būsime labai gerai pasirengę daryboms, kadangi jau Dabar esame pasirengę, jeigu balsavimu patvirtinsime mandatą ir mūsų dėrybų grupės sudėtį. Tai vyks po keletos sekundžių. Taigi, aš suprantu, kad viskas e, gana sklandžiai ar aiškiai vyksta. Dabar balsuokime. Balsuojame. Well, well, growing EPP. Okay. Matome, kad PPA e yra per daug. Balsavimas baigtas. Penkiasdešimt penki už, du prieš, keturi susilaikė. Taigi dabar galime tęsti diskusijas. Norėčiau pakviesti mūsų pranešėją, turbūt išgėrėte dar porą kavos podelių. Mes čia gal toj visi susirksime, bet manau, kad vis dėlto diskusijas veiksime gana greitai. Taigi dabar, kas nori išeiti, prašau, išeikite kuo greičiau. Bet norėtume, aišku, kad e, kuo daugiau jūsų liktų salėje. Norėčiau paraginti likti salėje, bet aišku, jūsų pasirinkimas. Taigi pabaikime diskusijas. Neformales diskusijas iš savo vietų. Kiek supratau, ponas Turmes norėtų pasisakyti žaliųjų frakcijos vardu nes ne, neišklausime jūsų pozicijos. Žodis jums. Norėčiau tik pateikti vieną klausimą. E, perskaičiau jūsų išvadas. Ar tiesa, kad tokiuose šalyse kaip Danijoje, kur yra gana didelės energijos kainos, ypač elektros energijos kainos, yra ir teigiamas poveikis. Tai yra, kad pramonė yra veiksmingesnė. Realiusios kainos yra internacionalizuotos ir Dėl to, kad kainos didelės gali atsirasti ir pažangos, dėl to pramonė gali būti dargi konkurencingesnė negu kitose šalyse, kur dirbtinai yra teikiama labai pigi elektros energija. Dėkoju. Dėkoju, ponas Būti Kofer. Dėkoju. Norėčiau pasisakyti dėl vieno tyrimo aspekto, kurį minėjo ir kiti kolegos, tai yra prieiga prie finansų. Perskaičius išvadas ir remiantis mažų ir vidutinių įmonių patirtimi, reikia pasakyti, kad tai yra viena iš didžiausių problemų šalia klientų suradimo. Na, bet pagal jūsų išvadas tai yra pati svarbiausia problema. Iš tikrųjų, dėl to aš nusivyliau kad nėra daug pasiūlymų šiame tyrime. Galėtų būti daugiau pasiūlymų apie tai, kaip reikėtų keisti situaciją. Mes esame balsavę prieš inovacijų didinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms. Deja, Bet mes šias temas esame aptarę išsamei. Vis dėlto nepaminėjote regioninių fondų ir valstybinės pagalbos taisyklių bei išimčių, kurios būtų taikomos veiksmingai naudojant išteklius. Taip pat yra e, e, yra dar ir kitų temų, kurios čia nebuvo palistos. Dėkuoju, pane Grostet. Pone pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, nes vakar, nes atsiprašau, ką tik pone e, viešne pristatė būtinasias sąlygas ekonomikos saugimui atgaivinti pramonės srityje. Jeigu norim kalbėti apie mūsų pramonės konkurencingumą, tai reikėtų patiems savęs klausti, kokios priemonės turėtų būti taikomos ES priimant sprendimus kad e, pramonės konkurencingumui būtų sukurtos palankesnės sąlygos. Mes žinome, kas sudaro ekonomikos e, augimo, pramonės augimo būtinasias sąlygas. Tačiau mes nekalbėjome apie sprendimų prieimimo procesą ES. Kas turėtų būti daroma skubiai, kad e, konkurencingumas pramonės srityje būtų geriau vystomas. Dėkuoju, ponas Silikotis. Dėkoju. Pastaraisiais metais daug kalbama apie tai, kad būtina e, grįžti prie realiosios ekonomikos, ją skatinti, kad būtų kuriamos darbo vietos. Taip, ir tokiu būdu e, būtų užtikrintas augimas. Tačiau aš pasigendu naujų priemonių, kurios būtų dėgiamos ypač pietinėse valstybėse. E, nes kalbant apie deindustrializaciją, reikia paramos priemonių, tokių kaip, pavyzdžiui, bankų sektoriuje galim, dėl galimybės pasimti kreditus. Mums reikia tikslesnės politikos ir aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonį ir komentarus dėl to, uh, kaip suteikti paramą pramoniai, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms e, pietų Europoje. Be to, 2012 komisijoje ir taryboje prasidėjo diskusijos dėl valstybės pagalbos. Iš tiesų, Europos Sąjunga galės kad ji galėtų būti konkurencinga ir kad tos pastangos siekiant konkurencingumo e, vainikuotųsi sėkme, reikia pasiremti valstybės pagalbą, reikia galimybės teikti valstybės pagalbą pramonį bei mažoms vidutinėms įmonėms. Ponas Ransdorf. Think... Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad kalbant apie pramonės stabilumą, reikia visų pirma sustabdyti karą Ukrainoje todėl kad kyla pavojus e, net ir e, Ukrainos centrinio banko, e, centriniam bankui jis gali bankrutuoti. Taip pat kyla pavojus, gali kilti ir energijos, energetikos krizės pavojus Ukrainoje. Uh, todėl kad už kelių dienų pradės trūkti energijos, trūkti anglių. Už 40 dienų gali kilti toks pavojus ir dėl to gali kilti pavojus įmonėms. Taigi, nebe, nebūtų jokių sprendimų, uh, nei miškų valymui, nei gyvūnų išmatų surinkimui. Manau, kad tikrai reikėtų sustabdyti karą Ukrainoje. To reikia ir mūsų stabilumui. Antrai, tai gali būti didžiulė našta mūsų ekonomikai ilgą laiką. Dėkuoju, ponas Piper. Dėkoju pirmininkė. Tyrime yra daug gerų rekomendacijų. Norėčiau pritarti tam, ką sakė ponas Biutikofer. Jeigu žaliesiems yra labai svarbi, svarbus e, struktūriniai fondai, nors to nėra rašoma tyrime, reikėtų pasakyti, kad tik vieną kartą ir yra išmokama parama įsikūrimui. O įmoniai po to reikia gyvuoti 10-20 metų. Taigi iš tikrųjų infrastruktūra, energetinė infrastruktūra, mokymas, rinka, transportas, jungtys yra daug svarbesni dalykai. Dėl šių dalykų tyrime yra gerų rekomendacijų, bet mano manimu trūksta vieno dalyko. tai yra invest, vienodas e, elgimasis su investuotojais. Pietų Europoje dvigubai kainuoja kreditai, e, dvigubai daugiau kainuoja pasimti paskolas. E, Europos investicijų banko politika iš tikrųjų neneša naudos mažoms ir vidutinėms įmonėms Europos pietuose, todėl kad jų e, palūkanų normos už paskolas yra per didelės. Reikia daugiau investicijų iš bankų pusės. Taigi manau, kad reikėtų tikrai imtis veiksmų. Dėkuoju, ponas Tajanė. Pirmininkė, manau, kad šis tyrimas yra tikrai svarbus. Pagaliau mes pradėjome diskutuoti apie pramonės politiką. Manau, kad tam, kad turėtume naują pramonės politiką, reikia pasitelkti tai, ką praėjusios kadencijos metu jau nuveikėme. Mes patvirtinome pramonės e, politika, kuri vadinosi Industrial Compact, buvo numatyta 150 milijardų eurų investicijų realiai e, ekonomikai. Tai yra taip pat ir tai pačiai pramonės politikai. Tai kai kurie atsakymai išsakytus klausimus jau yra komisijos strategijos dokumente, kurį patvirtino taip pat ir Europos parlamentas. Manau, kad turime eiti tą pačią linkmę Ir reikia stengtis, kad šios kadencijos metu pasitelktume ir tyrimus, ir komisijos darbą. Ir komisijai dabar pirmininkauja asmuo, kuris e, prieš tai pirmininkavo čia. Taigi tikrai reikia nepamiršti šio darbo ir tarybos darbo parlamentas parlamento vaidmuo gali būti stiprus, jeigu imsime stiprių veiksmų. Nepamirškime taip pat, kad ir bus nauji komisijos nariai ir reikės bendradarbiauti ir su jais, prašant, kad būtų parama realiai ekonomikai. Parlamentas jau pritarė mano pasiūlymui, kad e, ECOFIN taryboje real, šalia būtų taip pat ir realiosios ekonomikos taryba todėl kad e, e, nebūtų vien tik ambasadorių susirinkimas. Mums reikėtų mikroekonominių sprendimų ir realiosios ekonomikos sprendimų. Taigi reikėtų realiosios ekonomikos tarybos, kuri įvertintų ir ECOFIN tarybos sprendimus. Dėkoju. Jūs tikrai turite patirties Europos komisijoje ir manau, kad e, ši patirtis tikrai mums gali pasitarnauti. Pasitarnauti e, išvystant tam tikras idėjas. Ponas Eller, žodis jums paskutinis. Asmo, ne, ne, nenorite pasakyti. Taigi, baigėme visus klausimus, dabar suteiksiu žodį jums. Kolegos. Kita kartą posėdė dalyvaus komisijos narys Feroči ir kalbėsime tą pačią temą. Konkurenci, apie konkurencingumą, apie Europos ekonomikos konkurencingumą ir industrializaciją. Šiandieną ponas Feroči yra paskirtas e, komisijos nariu, taigi mes šių diskusijų nebaigėme. Bet matau, kad ponia Griffin paprašė žodžio. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Manau, kad analizė yra gera, bet ką turime dėl to daryti? Jūs kalbėte, kalbate apie darbą tam tikrose sektoriuose. Jungtinėje karalystėje yra daug e, individualiai dirbančių asmenų. Ką galime padaryti, kad užtikrintume tokio uh, E, darbo kokybę ir kad būtų daugiau darbuotojų sektoriuose, kur reikia daugiau darbuotojų. Ir ką galėtume padaryti, kad daugėtų ir pameistristės atveju. Na ir ponė Beriš, paskutinis narys. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau taip pat pasisakyti šiose diskusijose. Ponė, ši diskusija uh, E, Sparstant jūsų pasakytą pranešimą, mūsų darbo pradžia yra tikrai svarbi. Parlamentas telkė jėgas prieš kitos komisijos paskirimą ir e, vertinant jūsų išsakytus pastebėjimus, o E, aksesnėje komisija ponas Tajani buvo atsakingas už šios įties klausimus. Ar jūs turite pasiūlymų, rekomendacijų dėl to, kaip e, tuos klausimus turėtų tvarkyti e, kitos kadencijos komisija, kokiems, kokios srities komisijos nariams turėtų būti pas, priskirti šie klausimai? Dėkoju, žodės jums. Manau, kad reikėtų sugrupuoti klausimus. Visų pirma, man buvo priminta, kad neatsakiau į vieną klausimą. Tai yra apie Italijos reindu, pietų Europos industrializaciją. Reindustrializacija. Tai yra svarbus klausimas. Jau daug pra, priemonių yra, pavyzdžiui, struktūriniai fondai kurie gali finansuoti infrastruktūras ir individualius projektus. Reikėtų dar geriau panaudoti struktūrinių fondų, struktūrinius fondus, ta, tai tikrai pasitarnautų pramoniai pietų Europoje, kur yra daug nukentėjusių įmonių. Apie valstybės pagalba, kalbant, na, manau, kad tai yra politinis klausimas ir e, ne, bijau, kad klausimų, atsakymo šiam klausimui neturiu, bet struktūrinius fondus tikrai reikia išnaudoti geriau. Taip pat buvo klausimų apie geresnį reguliavimą, reglamentavimą, administracinės problemas. Pone Kastilijo uždavė šį klausimą, nors jo salėje jau nėra. Taip, Geresnis reglamentavimas, manau, yra minimas ataskaitoje. Šioje srityje jau nuveikėme daug. Ir tikrai turėtume ir toliau vertinti naujų reglamentų, naujų teisės aktų poveikį. Daug administracinių problemų kyla įmonėms valstybėse narėse. Ir tai yra dėl ES e, teisės aktų reglamentavimo, bet dažnai tai yra taip pat ir dėl to, kad teisės aktai blogai gyvendinami valstybėse narėse. Taigi reikėtų geriau įgyvendinti teisės aktus. Taip pat buvo užduota klausimų e, apie e, inovacijų ir mokslinių tyrimų finansavimą. fiskalinis stimuliavimas, kaip pavyzdžiui mokesčių kreditai, kurie yra taikomi įmonėms, kurios taiko inovacijas, mokslinius tyrimus ir taip toliau, jau egzistuoja daugelie valstybių narių. Nežinau, ar lygis labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Na, manau, kad tikriausiai taip. Yra tokių e, valstybių, kuriuose net šimtas procentų mokesčių yra kompensuojami šioje srityje. E, viešasis pirkimas ir konkursai. Na, e, viešųjų pirkimų tvarka jau ir dabar leidžia nustatyti tam tikrus reikalavimus susijusius su inovacijomis ir valstybės viešosios institucijos gali pasitelkti tokias taisyklės, tokius reikalavimus, prašyti daugiau inovacijų, technologinių inovacijų. Junktinėse Amerikos valstijose gerai e, finansuojami tyrimai E, tam tikrose srityse, pavyzdžiui, karybos e, pramonėje. Bet e, Horizon 2020 programoje šiai sričiai yra taip pat skiriama daug dėmesio. Pavyzdžiui, minima, kad galėtų būti viešosios, pasteltos viešosios partnerystės ir taip pat finansavimas um, kuriant tam tikras e, priemonės e, viešoje pramonėje. Energetika. Kainos, žinoma, yra problema. Politinis e, klausimas yra būtent, kaip reikėtų subalansuoti energetikos politiką su aplinkosaugos politika. Kai kuriuose šalyse pavyzdžiui, Danijoje tikrai didelės elektros energijos kainos skatina veiksmingiau dirbti ir ieškoti žaliųjų technologijų. Žinoma, aukštos elektros energijos kainos tikrai skatina didinti efektyvumą. Bet nežinau, ar tikrai dėl to reikėtų laikyti, um, išlaikyti aukštas elektros energijos kainas. Dėl to rekomendacijų tikrai negalėčiau pateikti. turite atsakyti visus klausimus. Dėl komisijos norių kolegijos, na žinoma, konkretaus atsakymo nėra. Buvo daug klausimų, pavyzdžiui, apie tai, kokiu priemonių reikėtų imtis. Ir manau, kad tyrime yra akivaizdžiai parodyta, kad tai yra labai sudėtingas klausimas. Reikia atsižvelgti į daug aspektų, pavyzdžiui, energijos kainas, uh, Ir taip pat, kad institucijos turėtų orientuotis į vidaus rinkas, gerinti vidaus rinkos veikimą e, nacionaliniu ir Europos lygiu. Taip pat reikėtų užtikrinti prieigą prie finansų. Horizontas 2020 e, jau atsižvelgia į šį klausimą, kalb, ten kalbama apie finansus skirtus inovacijai Bet taip pat reikėtų keltis, kelti klausimą, ar tikrai norime kištis į finansų sritį, nes tai yra labiau politinis klausimas. Bet vis dėlto reikėtų pusiausvyros e, tarp e, privačių rinkų, tarp privačių lėšų ir viešųjų lėšų. Taigi dėkoju. Suprantu, kad e, kai kurie klausimai yra tikrai sunkus. Pavyzdžiui, kaip turėtų veikti ES institucijos, kaip dirbti veiksmingiau, kaip daryti įtaką valstybėms narėms ir paskatinti jas grįžti prie reindustrializacijos ir siekti energijos e, panaudojimo veiksmingumo. Mes turime aptarti visas šias problemas kitų posėdžių metu, kito posėdžio metu, kuomet dalyvaus komisijos narys Feroči. Diskusijos bus labai panašios, taigi ateikime pasiruošę ir e, Danijos technologijų instituto atstovė ponė e, Janė Silvės e, pateikė tikrai labai uh, puikų pranešimą. Dėkoju Jums, paplaukime padėkodama. Our... Mes tęsime diskusijas ir ačiū tikrai už tai, kad atėjo šiandien pas mus. Kolegos, kitas mūsų darbo tvarkės punktas. Kalbėsime apie ENISA vykdomojo direktoriaus turiu omeny ES tinklų informacijos apsaugos agentūrą. Anisa trumpinys yra paprastesnis. Žinome, kad ši agentūra tikrai labai svarbi mums visiems, nes kalbame apie informacijos saugumą. Ir šios, kalbėsime apie šios agentūros direktoriaus Udo Helmbrecht įgaliojimų atnaujinimą. Sveiki atvykę į Europos parlamentą. E, o kalbant apie įgaliojimų, vadovo įgaliojimų atnaujinimą, mes visų pirma paprašysime kandidato padaryti pareiškimą įtre komitete ir atsakyti į narių klausimus. Taigi mūsų susitikimas su Enisos direktoriumi yra svarbus dėl kelių priežasčių. Taip pat ir dėl jūsų agent, vadovavimos agentūros veiklos turinio. Prašau, bet prašyčiau nekalbėti ilgiau nei 10 minučių, nes mums tikrai trūksta laiko. Prašau. o ne buzė, kai gerbiami įtre komiteto nariai. Noriu padėkoti už man suteiktą galimybę pristatyti jums e, Enisos darbą Europoje. Aš esu Udo Umbrecht, buvau paskirtas Enisos vadovu 2009 spalio mėnesių. Ir savo pasisakymę kalbėsiu apie tai, kodėl agentūra yra svarbi ir, ir kuo jį užsima. Enisa yra Europos agentūra užtikrinanti e, kibernetinį saugumą Europoje. Pas mus dirba apie 70 žmonių ir mūsų metinis biudžetas yra apie 10 milijonų eurų. Mūsų būstinė yra e, Graikijoje, e, biuras Atenose, o administracija Heraklione finansinis e, agentūros valdymas yra dabar tikrai geresnis ir dabar Enis yra viena puikiausiai dirbančių agentūrų. Vertinant mūsų darbą politiniu lygmeniu, mes siekiame užtikrinti saugę kibernetinę erdvę Europoje. Teikiame paramą valstybėms narėms, sustiprinant jų gebėjimus ir jų pasirinkimą aptikti ir atremti e, virtualios erdvės saugumo problemas. Mes E, dalyvaujame plėtojant ES politiką dėl tinklo ir informacijos saugumo. E, Enisos stipriosios pusės tai yra stiprus ryšiai su suinteresuotų veikėjų bendruomenė. Mes dirbame glaudžiai su privataus ir viešojo sektoriaus atstovais, teikdami sprendimus, siūlyda, taip pat patarimus, remdamėsi sukaupta patirtimi. Taip pat e, turime pasakyti, kad neblogi pajėgumai užplėtoti kai kuriuose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, egzistuoja, buvo surenkti viso, visos Europos kibernetinio saugumo pratybos. 2010-aisiais buvo tik tai pasi, vyko tik pasitarimas. Ir tuo metu dar nebuvo uh, krizių valdymo strategijos. O dabar 2014 egzistuoja patvirtintos procedūros, kurios yra tikrinamos surengiant sudėtingas pratybas, kuriuose dalyvauja visos valstybės narės. Uh, Kodėl mūsų darbas yra svarbus? Informacijos ir ryšių technologijos yra šiolaikinės visuomenės stuburas. Atvira, <clears throat> saugi e, kibernetinė erdvė yra būtina, kad užtikrintume mūsų vertybių plėtotę, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisų hartijoje ir užtikrintumėme sklandų mūsų ekonom, sklandžią mūsų ekonomikos raidą. Deja, tos technologijos kibernetinė erdvė taip pat yra ir erdvė nusikaltimams. Todėl Šiandien kibernetinės er- erdvės saugumas yra toks svarbus dalykas, vertinant infrastruktūrą, bankininkystė, telekomunikacijos, energetika, vandens sektorius e, yra priklausomi nuo globalinių e, komunikacijų tinklų. E, ateis amžius, kuomet viskas bus prieinama internetu. Galima bus per nuotolį kontroliuoti savo, jūsų šildymo sistemą namuose. Elektroninė bankininkystė, elektroninė prekyba, elektroninis e, mokymasis, e, nuotolinis mokymasis internetu. Visa tai susijęs su kibernetinės erdvės saugumu. Šiandien e, dedame tuos pamatus, e, kur, kurie padės sukurti saugę erdvę ateityje. Trumpai apie tai, ką mes šiandien darome. Mes palaikome mes dalyvavome plėtojant politikos priemonės dėl kibernetinio saugumo užtikrinimo visose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, e, kompiuterių e, krizių reaga, kompiuterinės krizių reagavimo e, komandas. Taip pat dalyvaujame surengiant pratybas šioje srityje, teigiame pranešimus apie saugumo, paži, saugumo pažeidimus, bei taip pat prisidedame mokslinių tyrimų srityje e, kibernetinės erdvės vienas iš nekintančių bruožų yra n, sparti kaita. Norėčiau aptarti dvi šios er, srities dalis e, - debesinę kompiuteriją ir energetinius tinklus. Debesinė kompiuterija pakeitė e, duomenų tvarkymą. Nuo 2000, 2009-aisiais buvo pas, parengt, paskaltas pranešimas e, pavadinimu kompiuterinė debesija. E, Kažkaip e, jau e, verslo modelių mastai keičiasi dėl to, taip pat keičiasi siūlomos mm, paslaugos. Ypač kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės tačiau tos paslaugos, debesijos kompiuterijos paslaugos teikėjai, e, jų nekontroliuoja galutiniai vartotojai. Tokie, tokios paslaugos centrai gali būti kurti bet kur ir dėl to iškyla jurisdikcijos ir priežiūros e, klausimai. Ir tokie centrai gali tapti išpolių. Um, išpolių aukomis. Um, Todėl reikalingos sertifikavimo bei audito procedūros. Kitas rytis, kurią noriu aptarti šiandien, tai kuriami, kuriam, kuriami sumanieji energijos tinklai, energijos skirstimui ir kontroliai. E, žmonės naudojasi e, saulės baterijų plokštėmis ir lygiai taip pat suman, sumanieji tinklai bus e, instaliuoti žmonių būstuose. Sukaupta patirtis atskleidė, kad nėra tobulos kompiuterinės programos. Jeigu, e, pavyzdžiui, nusikalteliai per nuotolį sugeba kontroliuoti energi, išmaniosius energinius tinklus, tai gali, tai gali tapti kliūtimi viso ištisinio tinklo veiklai. Jį, jį galima tokiu būdu sustabdyti. Uh, Taip pat reikia kalbėti apie informacijos saugą tinkluose. Iškyla naujų iššūkių gamybos rytyje e, dėl e, sąsajų su internetu. Taip pat vykdomos įvairios programos, kurių tikslas e, analizuoti mūsų elgesį, kaip mes elgiamės naudodamės technologijomis bei duomenimis mobili kompiuterija susijusi su esminiais iššūkiais saugumui. E, tapatybės vagystė ir toliau išlieka svarbių iššūkių. Jei pažvelgsime, kokius tyrimus vykdo e, Junktinės valstijos, manau, kad ir mes galėtumėme suvaidinti svarbu vaidmenį čia. Reikia užtikrinti saugę vidaus rinką paslaugoms ir gaminiams. Tačiau šioje rinkoje, saugumo rinkoje dominuoja JAV e, produktai. Mums reikia informacijos technologijų saugumo, kurios būtų saugos dėl savo esme. Ir ENISA agentūra pradėjo vaidinti svarbu vaidmenį šioje srityje. Aš pasirašiau jau supratimo memorandumą su Senelek bei kitomis institucijomis. Enisa glaudžiai dirba su Europolu ir šių metų Liepos mėnesį pasirašėme ir su jais e, supratimo memorandumą. Enisa palaiko teisės aktų rengimą, dalyvauja teisės aktų rengime dėl elektroninių priemonių saugumo. Dabar trumpai apie mūsų viziją ir strateginius tikslus kitiems penkiems metams. Enisa siekia išnaudoti sukauptą turimą unikalų potencialą, e, užtikrinant e, reikalingą peizažą Europoje šioje srityje. Ji teikia paramą valstybėms narėms bei dalyvauja teisėkuros procesuose Europoje, e, Europos informacinės visuomenės, kurime siekiant už, užtikrinti Europos augimą ir vidaus rinkos e, veikimą. Ir mes taip pat sieksime šių strateginių tikslų. Visų pirma, e, išplėtoti ir išlaikyti e, aukšto lygio ekspertų e, ir patirties tinklą. Taip pat teikti paramą valstybėms narėms ir komisijai toliau plėtuojant gebėjimus šioje srityje. Trečia, teikti paramą valstybėms narėms ir Europos komisijai, plėtojant ir įgyvendinant politiką, kuri yra būtina e, įgyvendinant visus teisės aktų reikalavimus. Ir ketvirta, sustiprinti bendarbiavimą tarp valstybių narių ir Europos Sąjungos ir tarp atskirų bendruomenių šioje srityje. Užbaigdamas noriu pasakyti, kad man naujo, jog Enisa yra e, specialistų e, branduolys, kuris yra pasiruošęs imtis visų šių klausimų ir manau, kad su mūsų pagalba reiktų priimti svarbiausius investicinius sprendimus saugumo užtikrinimui. Kaip jau sakiau, reikia toliau atidžiai stebėti kibernetinį saugumą Europoje per kitą penkmetį. Kaip sakiau, Enisos mandatas nustoja galioti 2020 birželio mėnesį ir iki 2018, nuo 2018 vyks e, Enisos darbo veiksmingumo įvertinimas. Apibendrinant, manau, kad per kitus penkis metus Enisai iškils E, vis daugiau grėsmių dėl e, naujai atsirandančių verslo modelių. Taip pat reikės, dėl to, kad jos darbas bus vertinamas nuo 2018 ir komisija bus renks komunikatą dėl Enisos e, įgaliojimų pratesimo. Manau, kad agentūra savo darbe nusipelno dėl savo darbo nusipelno mūsų paramos ir kad aš turėsiu galimybę dirbti kitus penkis metus šioje agentūroje. Noriu padėkoti jūsų komitetui už visą suteiktą paramą ir tikiuosi e, turėti galimybę toliau dirbti kitus penkis metus. Taip pat noriu pasakyti, kad padarysiu viską, kad ENISA užtikrintų, jog e, Europos Sąjunga ir jos piliečiai galėtų dirbti ir gyventi saugioje erdvėje. Ačiū. Mr. Director, uh, I was perfect in time, as a matter of fact. Labai ačiū direktoriau. Laikas yra labai svarbus klausimas. Dabar po dvi minutės e, leisiu pasisakyti visiems e, politinių frakcijų atstovams, koordinatoriams, ponas Bony, EPP vardu. Dėkuoju, pirmininkė, <clears throat> gerbiamas direktoriau. Mes e, suprantame kibernetinės saugos reikšmės didėjimą, iššūkių didėjimą E, skaitmeninė plėtra vyksta globaliu mastu ir matome, kad programišiai vis dažniau, e, užsi, vis dažniau bando sugriauti įvairiausias sistemas. E, debesijos, debesų kompiuterijos rytyje iškyla labai daug grėsmių energetikos, bankininkystės sistemose. Duomenų apsaugos klausimas taip pat yra nepaprastai svarbus, kai kalbame apie asmens privatumo apsaugą Ir e, ateityje, pavyzdžiui, kai elektroninės sveikatos e, paslaugos bus teigiamas, susidursime dar su kitais sunkumais. ENISA yra gyvybiškai svarbi institucija. Tai yra mūsų vienintelė priemonė, kuri leidžia atremti tokias grėsmes. Todėl mes ją turėtume remti, kad būtų sukurta geresnė bazė ENISOS veiklai ir kad būtų Enisai e, sukurti geresni teisės aktai. Keletas klausimų. Pirmiausia, ką Jūs galvojate apie direktyvos dėl tinklų ir informacijos aukos įgyvendinimą ir e, galimas kliūtis, kurios iškils kai kuriuose valstybėse narėse. Ką manote apie šios direktyvos e, įgyvendinimo dėlsimo grėsmę? Kitas dalykas. Kokios paramos iš Europos parlamento jūs norėtumėte? Kas būtų naudinga, kad ši direktyva taptų apčiuopiama realia priemonė, pradėti atvirai keistis informaciją tarp, tarp suinteresuotų subjektų ir valstybių narių. Trečias dalykas. Kaip vertinate Europos teisės aktų, tokių kaip ši direktyva, dėl tinklų ir informacijos saugumo e, reikšmę, e, taip pat e, pasiūlymo dėl domenų apsaugos reglamento reformos, arba reglamento dėl elektroninių duomenų perdavimo elektroninėmis e, e, operacijomis vidaus rinkoje. Ar e, teisės aktai, nauji teisės aktai gali pakeisti dabartinę juridinę bazę ir ar tai pakeis Enisos vaidmenį? Ketvirtas klausimas. Kokios institucinės paramos jums reikia ir prireiks artimiausiais metais? kai daugiau dėmesio turės būti skiriama uh, ankstyvo įspėjimo sistemai ir naujų problemų kibernetinio saugumo srityje išsiaiškinimui. Paskutinis klausimas. Gal daugiau galėtumėt papasakoti apie saugumo uh, Security by Design projektą. Tai yra labai svarbu Enisos veiklai. Ačiū kolegos, bet prašyčiau kad laikytumės laiko pribojimų, nes laiko kaip visada trūksta. Mrs. Da, ponė Daly. No problem. Okay. Thank you, Chair. Um, thank you, Mr. Executive Director, for your presentation. Ačiū, ačiū gerbiamas direktoriau už jūsų pranešimą ir ataskaitą, kurią ką tik labai didžiai panagrinėjau. Uh, Na, mes tikrai manom, kad kol kas agentūra labai neilgai egzistavo, bet ji jau labai daug prisidėjo ir prie tinklo, ir prie informacijos saugos. Lygiai taip pat manom, kad yra daugmaž aišku, kad agentūros tolesnė veikla su dabarti, dabartinėme jos pavydale neleidžia jai deramai atremti naujų iššūkių ir e, matome, kad kibernetinis pasaulis labai greitai evoliucionuoja matome, kokie greiti pokyčiai vyksta kibernetinėme pasaulyje. Ar nebūtų verta pagalvoti, kaip tuos sparčius pokyčius e, atremti, kaip ir kartu su jais iškylančius iššūkius? Ir čia taip pat norėčiau jūsų pirmiausia paklausti, kaip jūs numatote e, agentūros galimybės realiai prisidėti prie tinklo tinklų ir informacijos saugos ir ES ir tarptautiniu mastu. Ar jau įvardinote pagrindinius e, iššūkius, kurie iškyla agentūrai? Ir ar jau turite konkretų planą, kaip tuos iššūkius atremti? Ar yra sukurtas taip pat planas? Ar planuojate sukurti kažkokį planą, e, kuris strategiškai leistų apsaugoti vaikus internete e, vaikystėje? Ir ataskaitoje jūsų taip pat yra pasakyta, cituoju, kad vidaus rinka paslaugoms ir prekiams ES nėra subalansuota, nes rinkoje dominuoja amerikietiškos bendrovės ir amerikietiškos paslaugos. Kaip agentūra galėtų konkrečiai ir veiksmingai pasiekti pusiausvyrą internete? Ačiū. Ačiū, kad e, kalbėjo tiek e, laiko, kiek jums buvo suteikta. Pone Ernst, buvo vardu. Tatsächlich. Okay, uh... Ačiū. Aš uh, labai greit stengsiuos kalbėti. Uh, man interneto saugos tema labai įdomi, ypač galvojant apie pastarųjų metų, pastarųjų mėnesių įvykius. Žinome, kad NSA ar kitos slaptosios tarnybos uh, realiai gali piknaučiauti informacijos sistemomis. Man labai neramu dėl to, kad duomenų apsauga nėra užtikrinta, todėl enisai tenka labai rimta užduotis šiame kontekste. O mano klausimas jums būtų toks. Kaip vertinate šią problemą? Kalbame apie interneto saugumą ir apie duomenų apsaugą. Kaip e, šiuos du dalykus galima suderinti? Ir ar jūsų agentūra yra pakankamai stipri naujiems iššūkiams atremti? Ar jūs turit pakankamai ryšių su kitomis agentūromis, kad e, tas uždavinys iš tiesų būtų e, gerai išspręstas? Tartyboje dabar yra svarstumas domenų apsaugos paketas, visi galvoja, koks bus, visi laukia su nerimu, koks bus rezultatas. Uh, ir bus labai įdomu pamatyti, kas išplauks iš viso to proceso. Kokio rezultato jūs norėtumėte iš trialogo? Kas jūsų nuomonė yra svarbiausia? Žinoma, dėrybos trialoge bus labai sudėtingos. Taigi, man bus labai smalsu išgirsti jūsų nuomonę tą temą. Buf. Ačiū ponė, EFDD vardu. Dario Tamburano. Buongiorno. Labadiena. Turėčiau vieną klausimą dėl saugumo ir dėl privatumo, visų piliečių privatumo. Kadangi kai kas iš mūsų dar nauja, naujas tapo naujų narių. Norėtume sužinoti, kokių priemonių jau ėmėsi Enisa dėl Datagate ir dėl panašių reiškinių, tam, kad būtų kovojama su šnipinėjimu. Ir kaip, būtų, kaip yra kovojama su Britanijos e, GCHQ. Uh, thank you. Thank you very much for your Labai ačiū. O dabar leidžiu visiems kalbėti. Pirmiausia, ponas Eller. Ačiū pirmininkė. Manau, kad e, svarbiausi klausimai jau patikti. bet ITRE komiteto vardu noriu Jums padėkoti už Jūsų padarytą darbą. Tikiuosi, kad Jūs e, ir toliau liksite šios agentūros vadovu. Tai sakau ne dėl to, kad e, noriu būti mandagus, betgi ketverius su pusę metų parlamentas kovojo už Janisos mandato įtvirtinimą. Norėjom sustiprinti jos vaidmenį. Tai yra tikrai nelengva e, valstybių narių akivaizdoje. Buvo sunku e, tai padaryti, nes jos reikalavo, kad Denisa būtų susiaurinta, kad jos biudžetas būtų sumažintas. Ir manau, kad parlamentas bei komisija pasiekė didelę pergalę, sustiprindami Enisos vaidmenį ir užtikrindami bent jau padorų finansavimą. Norėjau tai aiškiai pabrėžti. Taip pat e, noriu pasakyti, kad visos partijos stengiasi e, jūsų agentūrą sustiprinti. Artimiausiais metais labai atidžiai stebėsime, kaip jūsų agentūra dirbs ir galiu pasakyti, kad galite pasikliauti Europos parlamento parama. Be abejonės mes su valstybėmis narėmis labai glaudžiai bendradarbiausime rengdami naują teisinę bazę, kuri dabar tik pradėta rengti. Tačiau aš e, neturė, neturiu jums jokių klausimų, bet norėjau tik išsakyti tokias pastabas. Ačiū Neuenhausen. Thank you, Chair. Uh, thank you, Mr. Helmrecht, for your uh, presentation. Um, you quote that... The... Ačiū pirmininkė, ačiū už jūsų uh, pasisakymą. Sakėte, kad kibernetinėme saugume vienintelė konstanta yra greitas, greita kaita. Šiandien galiu pasakyti, kad uh, net ir kaita savaime jau yra dar greitesnė. Europos e, Sąjunga apibrėžė atsakomybę Enisai artimiausiams penkeriems metams. Agentūra turi atremti iškylančius iššūkius, pasinaudodama savo žiniomis. Tai yra labai toli siekiantis uždavinys, aš sakyčiau. Aš norėčiau sužinoti, iš kur išplaukia toks pasitikėjimas agentūra. Aš žaviuosi jūsų optimizmu, bet jau kiti kalbėjusieji sakė, kad vis tik mus supa daug nusikaltiniškų kėslų turinčių žmonių. E, dokumente skaitau, kad ENISA e, įgyvendina Europos debesų kompiuterijos strategiją, kurias gumo strate standartus, bet tai bus naudinga, jeigu žmonės norės tų standartų laikytis, ogi ne visi tai daro. Ar jūs e, turėtumėt kitokių sprendimų, kai programišiai, pavyzdžiui, nenori jūs, jums paklusti, jie nėra tie ta palankiai jums nusiteikusi visuomenės dalis? Ar jūs bendradarbiaus su Europol ar kokiomis kitomis agentūromis? Ačiū, ponė Nuenhausen. Ar dar kas nors norėtų pasakyti? Atrodo, kad ne. Taigi žodis jums, ponė. Thank you, Mr. Chair. Dėkoju, pirmininkė. Ir taip pat labai ačiū už klausimus. Esu dėkingas ir už per pastaruosius porą metų pademonstruotą jūsų paramą. Ir kaip ponas Eller sakė, kad gautume dabartinį mandatą, prireikė nemažai laiko. Todėl galiu tik priminti, kad 2018 metais Enisos veikla bus įvertinta ir tada prasidės jos mandato pratesimo procesas. Ir Vėlgi aš tik norėsiu paprašyti jūsų paramos po poros metų, kad mūsų mandatas būtų pratestas. Grįž, dabar perinu prie klausimų. Pirmiausia, E, dėl direktyvos bendro pobūdžio pareiškimą pasakysiu. Šiame darbe visuomet iškyla klausimas, ką gali padaryti verslas ir pramonė savireguliacijos principų ir kada turi įsikišti Europos parlamentai ar parlamentai. Iš vyriausybių ar agentūros perspektyvos e, žinome, kad valstybės narės ir pati pramonė bei verslas daro nepakankamai Tris aspektus išskirsiu, kurie yra svarbus įgyvendinančių suminėtąją direktyvą. Pirmiausia, vyriausybės ir valdymo struktūra Europoje. Labai svarbu, kad visose valstybėse narėse būtų sukurta krizių valdymo struktūra ir padėties e, e eskalavimo suvaldymo procedūra. E, pastaruosius dešimt metų mes e, matėme, kad valstybės narės dirbo techniniu lygmeniu ES su JAF organizavo techninės pratybas ir aš galiu pasakyti, kad techninė dalis e, pagerėjo ir dar gerės. Mes e, e, su, ES, su JAF ir ES bendra, organizuojame bendras personalo keitimosi programas, bet kyla klausimas, kas atsitiks, jeigu kils informacijos technologijų krizė, kuriam komisijos nariui skambinti, uh, E, šio e, atitinkamų struktūrų nėra nei valstybėse narėse, nei komisijos lygmenių. Tai yra viena rimčiausių problemų. Kitas dalykas e, - ataskaitos, pranešimai apie incidentus. Čia turim žinoti paprastą dalyką. Jeigu jūs, kaip parlamentarai, norit priimti sprendimą, jums pirmiausia reikia informacijos ir duomenų. Taigi, ką mes darome? pagal e, telekomunikacijų bazės 13a straipsnį dabar jau trejus metus e, renkame informaciją apie incidentus susijusius su infrastruktūros tiekėjais ir e, tą incidentų sąrašą kiekvienų metų pabaigoje paskelbime. Praėjusiu metu gale, pažymės, jūs jį matėte. Ir kyla klausimas, ką darome, kai iškyla incidentai svarbiausia infrastruktūroje, bankininkystės sektoriuje arba finansų sektoriuje po krizės ypač tai tapo aktualu. Bendrai pažiūrėjus galime suprasti, kad daug informacijos nėra ir kyla klausimas, kokios informacijos reikia ir kam tarnauja tas e, atsiskaitimas apie incidentus. Ir trečias svarbus punktas, kurį aš norėjau paminėti - informacijos skaita. Tai yra sunkiausias aspektas, aš sakyčiau. Turiu galvoje, e, kaip ta e, informacija įvairiose E, visuomenės dalise. Skirtingose valstybėse narėse saugos lygis yra kitoks, keitimas informacija mastai skiriasi ir jeigu periname prie klasifikuotos informacijos, tai žinome, kad ji yra skirta tik tai labai riboto masto auditorijai. Taigi didžiausias iššūkis yra čia toks. Viena vertus, šiame versle, šiame darbe reikia pasitikėjimo Kita vertus, kažkaip tai e, visą tą reikia surašyti teisės aktus ir tai yra labai sudėtinga. Taip pat e, šiame kontekste e, buvo paminėta e, domenų apsaugos reglamentas, bendro pabudžio pastabą išsakysiu. Viena iš mūsų pagrindinių vertybių yra asmens duomenų apsauga Europoje. Turime porą mechanizmų, kurie tam tarnauja, techninių mechanizmų. Tai yra užkodavimas ir elektroninė tapatybė. Didžiausias iššūkis, kuris, tiesą sakant, jau dešimt metų nedingsta, yra tas, kad mes tų technologijų nesugebame pritaikyti kasdienybėje. Pažiūrėkime, pavyzdžiui, elektroninius parašus. Jie nėra naudojami kasdien. Taigi, ką dabar reikia daryti? Jeigu gerai prisimenate, Prieš porą metų buvo toks labai didelis projektas, e, Enisa jame dalyvavo, bet reikia daugiau diskusijų, reikia, kad e, pramonė, verslas e, parengtų aiškius parengtus sprendimus, kad užkodavimas galėtų būti panaudotas kasdien, kad elektroninis identifikavimas kiekvieną dieną galėtų būti taikomas. Buvo pateiktas klausimas dėl security by design. Pažvelkime į tai, kas buvo prieš 15 metų. Menkai buvo diskutuojama apie elektroninių produktų saugą ir saugumą. Labai daug buvo kalbama tada apie programinės įrangos kokybę, buvo vienas stambus pardavėjas, kuris dominavo rinkoje Bet jeigu pažvelgtumėt į programinės įrangos verslą pastaruosius dešimt metų, apie tai, kaip jį keitėsi, kaip tobulėjo, tai pamatytumėm labai aiškę tendenciją. E, yra tai vadovaujamasi kai kuriais saugos standartais, bet ne visuomet. Šiandien matome, kad saugumo standartai yra taikomi tik tuose produktuose, kurie yra skirti karybos e, vyriausybės rytyje klasifikuotiems dokumentams. Kasdienėje veikloje, kasdienėme darbe tokių saugos standartų nėra taikoma. Todėl tie rinkoje plačiai visuomeniai skiriami produktai nėra padaryti taip, kaip reikėtų jūsų mobiliuose telefonuose, išmaniuose telefonuose nėra jokio saugumo. Tai yra paprasčiausias, pigus, mažas kompiuteris, kurio e, gyvenimo trukmė yra labai trumpa ir saugumo tik bandoma įdėkti kažkokias priemonės čia. Ir todėl aš visą laiką raginu verslo ir pramonės atstovus tą temą diskutuoti. Dar vienas klausimas - greiti pokyčiai. Didžiausi iššūkiai. Čia aš norėčiau pasakyti, Ekspertų mes turime labai daug. Ir mūsų pranašumas yra tas, kad tarp mūsų darbuotojų yra žmonių ir iš privataus sektoriaus, ir iš valstybinio sektoriaus. Jie visi yra labai motivuoti. Mūsų projektuose dirba daug e, kvalifikuotų ekspertų. Ir tiesą sakant, e, problema, o ne iššūkis mums iškyla ta, kad e, neužtenka biudžeto tiems ekspertams. Pažvelkime pirminį planavimą. Ir e, vertinimai buvo visai kitokie, bet dėrybos dėl mūsų agentūros vyko per finansų krizę. Aš suprantu, kad valstybės narės nenori padidinti biudžeto, bet iškila klausimas, kaip išskirti prioritetus. Mūsų pagrindinis uždavinys buvo tas, kad valstybių narių valdyboje reikėjo aiškiai įvardinti pagrindinės prioritetinės temas ir jos nebuvo pakankamai vertintos. Ir dabar problema ta, kad yra neretai skiriamas vienas žmogus e, vienai problemai, vienai temai spręsti ir ta nepakanka nei e, mm, žmogiškųjų, nei finansinių resursų. Kai kalbame apie vidaus rinką, e, aš pats minėjau paskatos ir, ska, ir, ir raginimo procesą, push and pull procesą su vyriausybėmis Bendradarbiaudami e, matome, kad jos naudosi produktais, kurie nėra taikomi masiniai rinkai. E, verslo modeliams yra taikomi vairiausi socialiniai tinklai, e, komerciniai tinklai, paieškos, pasiūlos tinklai, ar tai būtų Microsoft, ar IBM, ar HP, visi jie dirba tais pačiais principais vadovaudomis. Ir ką mes dabar darome Europoje bendradarbiaudami su pramonė? Geras dalykas Europoje yra tas, kad mažų vidutinių įmonių padėtis yra labai gera saugumo požiūriu, internetinių e, tarp, e, informacijos technologijų saugumo požiūriu. E, bet stambių veikėjų yra labai nedaug ir nuolatinių ne yra sukurta tarsi suinteresuotų subjektų darbo grupė, kurioje uh, E, yra atstovų iš pramonės, iš akademinio sluoksnių. Ir mes stengiamės suderinti išvadas iš e, verslo ir iš e, mokslinio srities. Jų išvadas pateikėme agentūros valdybai, kurioje yra valstybių narių vyriausybių atstovų. Ir bandome tas išvadas visi kartu išnagrinėti. Tada bandome žiūrėti, ar pasiekti rezultatai gali padėti tremti šiandien iškilančius iššūkius. Jeigu taip yra, tada siūlome parimti darbo programą ir kažką pradėti konkretaus gyveninti. Perinu prie kitos temos, kuri tik iš dalies yra susijusi su Enisa mandatu. Buvo kalba apie šnipinėjimą ir tą vadinamąją Snaudeno aferą iškilusi praeisiais metais paaiškinsiu pirmiausia, koks čia didžiausias iššūkis ir paskui pagal savo mandatą išdėsiu, ką mes galim padaryti. Kibernetinės saugos darbui pagrindinis iššūkis yra tas, kad visuomenėse pasaraisiais metais tos pačios technologijos yra naudojamos geriems ir blogiems tikslams įvairiausiose gyvenimo srityse. Ar kalbėtumėme apie bankus, ar apie elektroninę bankininkystę, e, jeigu kalbėsime apie bankus ir elektroninę bankininkystę, tai bus e, nusikaltimas. Bet virusai ir e, klaidinanti plaglaminė įranga gali būti panaudotas ir kitose srityse. Prisiminkime e, taks net išpolius prieš Irano brandolinės jėgainės. Stakvex galėjo būti panaudota įvairiausiams blogiems tikslams einant į stambes elektrinės, pramonės gamiklas ir panašiai. E, tos pačios informacijos technologijos gali būti panaudotos blogais kėslais. Šiandien problema yra ta, kad mūsų visuomenė yra vis dar suformuota pagal tradicinį senovinį būdą. Turime e, teisėją, kurą teisėją saugą, policiją, turime e, civilinės agentūras ir prevencijos tarnybas. Jeigu viską išdėstytume vienoje e, ant vienos ašies, tai pamatytume, kad e, vienam gale bus Enisa, bandantį užtikrinti e, kibernetinį saugumą, paskui turime kažkokį tai ES e, incidentų nagrinėjimo tarnybą, kuri bando nagrinėti, kaip valstybės narės reaguoja ir panašiai. Paskui matysime, kad Europos lygmenio egzistuoja kibernetiniai nusikalteliai. Ir e, paskui, jeigu kalbam apie NATO, špinėjimą ir visą kitą, jau periname į kitą lygmenį. Taigi mes turim labai aiškiai pasakyti, kad mūsų mandatas apsiriboja prevencija. Ką mes galime padaryti? Mes galime kalbėti apie tai, ka, kaip užkirsti kelią nusikaltimams, e, galime kalbėti apie duomenų užkodavimą, e, elektroninę tapatybę ir panašiai. Tai yra prevencinės priemonės, kurias galime mes pritaikyti. Norėčiau dar pakalbėti apie tai, ką jūs įvardinote apie tai, ką jūs minėjote dėl debesų kompiuterijos ir panašiai. Mūsų modelis yra toks. Iš savo turimos kompetencijos, vadovaudomisi savo turimą kompetenciją, mes bendradarbiavime su suinteresuotais subjektais. Tai yra parlamentai, e, taryba, komisija, e, verslo subjektai, piliečiai. Piliečius pasiekti yra sunkiausia. Mes uh, per valstybės, valstybėse narėse organizuojame vadinamąjį kibernetinio saugumo mėnesį. Tai bus spalio mėnesį, šiais metais spalio mėnesį vyks labai stambus renginys, kuriame dalyvaus verslo pramonės vyriausybės atstovai čia Briuselėje. Kodėlgi mes tai darome? Mes negalim e, pusės milijardo piliečių pasiekti e, patys, turim palaikyti ryšį su valstybių narių vyriausybėmis. E, Pasaraisiais metais buvo pasiekta tokių neblogų rezultatų, su valstybėmis narėmis užmėsgėme asociacijos tokias procedūras, mes e, darėme viską, ką galime, e, kad informuotume piliečius apie problemą. Ir kai kalbam apie debesiją, nuo 2009 metų su pramonė ir verslu mes bendraujame su įvairiomis asociacijomis, E, debesų kompiuterijos asociacijomis. Buvo kalbama apie tai, kaip informacijos technologijas padaryti saugesnėmis, kaip įdėkti saugumo kriterijų socialiniuose tinkluose. E, buvo vienas pateiktas pasiūlymas sukurti sertifikavimo ir auditavimo schemas. Įdomu yra tai, kad sertifikavimo ir auditavimo schemas kuria privačios bendrovės. Joms tai kainuoja nemažai pinigų. Ir suteldami įvairius suinteresuotus subjektus mes paskui bandome įtikinti uh, verslo ir pramonės atstovus e, mūsų sprendimus įgyvendinti. Ir aš galiu visiems pasakyti, kad e, įmonės taps konkurencingesnės, jeigu jos bus saugesnės. Kaip automobilių verslė tas pats yra taikoma. Ačiū. Mm, uh, Dėkoju. Tikrai nusiskundimų nebuvo. Labiau buvo teigiamas reaguota ir jūs labai išsamei atsakėte į visus pateiktus klausimus. Taigi, manau, kad mūsų susitikimas davė teigiamų rezultatų. Sėkmės jums naujo, naujos kadencijos metu. Pone direktoriu. Ir paskutinis šio ryto darbo atvarkės punktas. Direktyva dėl žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinės klaidos. Pranešimas, kurį pristatys direktorius Filip Brune iš Europos komisijos. Sveikas atvykęs, ponė direktoriau. Jūs e, e, dirbate, dirbate direktoriumi DG Enterprise Europos komisijoje. Ši direktyva buvo mm, gauta rugsė, e, birželio mėnesį. Jos tikslas yra nustatyti Europ, aiškę ES teisinę sistemą, kuri būtų taikoma didelės skiriamos gebos palidovų duomenų gaminiams ir paslaugoms. Taip pat galiu Jūs informuoti, kad e, ponas Neli Feroči, e, šiuo metinis e, dabar dirbantis pramonės komisarų, Jums taip pat atsakys į šios panašius klausimus kito posėdžio metu. Taigi mes diskutuosime ne tik apie ekonomikos konkurencingumą bei industrializaciją, bet taip pat galėsime diskutuoti ir apie žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinę e, sklaidą bei problemas susijusios su programa Galileo. Taigi, žodis jums. Um, Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti ITRE komitetui už kvietimą ateiti pas jūs. Jūs jau esate susipažinę su pasiūlymu dėl Galilėjo, Kopernikus, taip pat mokslinių tyrimų programa e, kosmoso erdvėje. Ir manau, kad jūs labai nesunkiai e, susigaudysite, apie ką šis pasiūlymas. E, Žemės stebėjimo palidovų duomenų komercinė sklaida e, yra saliginai naujas ir sudėtingas klausimas, nauja sritis, bet čia e, slypi didžiulis potencialas - ekonominis bei technologinis. Tai į įvairių mūsų veiksmų e, ramstis, kalbant apie e, mūsų veiklą kosminėje erdvėje, ypač Žemės stebėjimo srityje. Ir jei E, kosmose e, tos technologijos yra e, tam tikras iššūkis. Vis dėlto tos technologijos susilaukia didelės politinės paramos. Ir kosmoso erdvėje erdvėje panaudojamos technologijos turi būti kiek įmanoma plačiau pritaikomos praktiniams tikslams ir e, pasitaptos žmonėms naudingoms paslaugoms. Ir E, šiandien e, tai turi būti panaudojama mūsų labui, tiesioginį ir netiesioginį naudai. E, kosmoso erdvė yra svarbi mokslinių tyrimų vieta ir taip pat šis rytis skatina kurti naujų paslaugų sritį. Tos paslaugos yra naudingos mažoms vidutinėms įmonėms Taigi šis sektorius tikrai turi didelį augimo potencialą. Pavyzdžiui, pateiksiu pavyzdį telekomunikacijų srityje žemės stebėjimo palidovai. Ir kalbant apie žemės stebėjimą, e, tai, tai to, tos paslaugos, tos priemonės yra būtinos ir, ir be jų ne, nebeišsiverčiame. Pavyzdžiui, jų, paga, jų dėka gauname meteorologų prognozes, taip pat e, tų palidovų pagalba galime iš, iš kosmoso stebėti gamtinės katastrofas, kataklizmus. Ko tikėtis ateityje? E, kalbant apie šių pačios ryties paslaugų e, mastą, tai ateitie jos tik išauks. Ir būtent todėl komisija akcentuoja žemės stebėjimą, žemės stebėjimo sritį dėl trijų dalykų, kur, dėl trijų temų, kuriomis remiantis bandoma, kiek manoma, plačiau apriepti šį klausimą. Visų pirma, Kopernikus programa. Antra priežastis prisidėti prie pramonės politikos, kuri aktuali ir kosmoso programų kontekste, bei taip pat, kuri susijusi su daugeliu pramonės srities programų. Ir šią temą vasario, 2012 vasario mėnesį esame paskelbę pranešimą. Ir trečias dalykas, trečias svarbis sritis, tai moksliniai tyrimai be abejonės. Be mokslinių tyrimų nebus inovacijų ir viskas, kas vyksta kosmoso erdvėje, vyksta dėl e, naujų atradimų, dėl inovacijų. Ir tai, apie tai kalba ir 2020 strategija kosmoso erdvės klausimų. Mums reikia laimėti tą, užsitikrinti tuos pranašumus šios, šios pramonės rytyje, kad ta pramonė būtų ta pramonės rytis būtų konkurencinga, mums reikia tokios Europos kosmoso politikos, kuri būtų patikima, kuri atitiktų kitų regionų veiklą, pavyzdžiui, jungtinių valstybių veiklą šioje srityje ir kuri prisidėtų prie bendrų pastangų siekiant bendro tikslo, tai yra užtikrinti mūsų žemino ekonominį augimą ir darbo vietų kūrimą. Ir mūsų tikslas yra išdėstytas direktyvoje, kurią jums pristačiau, tai yra pirmasis žingsnis šioje srityje. Ir ilgalaikiu laikotarpiu mes tikimės Europos pram, komos kosmoso erdvės pramoniai pasiūlyti uh, svarbiausius pranašumus, kad tai kad ji galėtų konkuruoti su Amerika, kuri šioje srityje yra tarptautinė lyderė. Aš minėjau, ką tik tai komisijos parengta komunikatą šią temą ir ten buvo kalbama apie konkrečius tikslus tarp jų ir apie ketinimus sukurti reikalingą teisės ir reglamentavimo pagrindą kuri, e, kurio būtų galima remtis, kuriant e, Europos kosmoso politiką. Direktyva, kurią aš tuo smulkiau pristatysiu, yra svarbi, nes ji paremta penkiais prioritetiniais veiksmais, kurie buvo išdėstyti vasario mėnesį paskelbtame komunikate. Ir mes manome, kad tobulintami, gerindami reglamentavimo aplinką, e, sutiksime galimybę visoms įmonėms, kur, kurioms reikia duomenų e, iš žemės e, stebėjimo palidovų, galės pasinaudoti, galės laimėti iš tos situacijos, kur bus užtikrintas reikalingas skaidrumas ir duomenų E, teikimo sistemos veiks nusekliai. Reiktų suvokti, kad nieko nėra blogiau, kaip toks atvejs, kuomet sukuriama įmonė, siūlanti paslaugas, kurių teikimas paremtams tam tikrų duomenų e, turėjimu ir jeigu konkrečioje šalyje dėl egzistuojančios tvarkos ta įmonė negali gauti tokių duomenų ir negali pasiūlyti galtiniam vartotojui to savo sumanyto, sugalvoto produkto. Ir šis pasiūlymas dėl direktyvos yra pirmasis teisėkuros projektas, kurį parengė komisija šioje srityje, kuriame kalbama apie e, kosmoso erdvės ekonominę naudą ir kuriame netiesiogiai e, daroma nuoroda į Kopernikus ir Galilėjo programas. Ir tai nėra mokslinių tyrimų politikos dalis. Jau minėjau svarbiausius pramonės e, ir kosmoso politikos tikslus, tai užtikrinti didesnį augimą, E, užtikrinti žemės stebėsenos testinę veiklą ir užtikrinti, kad ta veikla būtų susijusi su paslaugų rinka. Kalbame apie inovacijas, apie e, našų šios, našę šios sektoriaus veiklą. Ir tai aktualu ne tik Europos rinkoms. Tai kalbame apie produktus, kuriuos būtų galima eksportuoti. Todėl ta direktyva taptų vienu iš ramščių, kuris e, užtikrintų e, Europos konkurencinį pranašumą šiame sektoriuje ateityje. Kaip viskas atrodo pasaulinėme kontekste? Žemės stebėjimo palidovų duomen, duomenų sritis labai sparčiai keičiasi visame pasaulyje. Europos įmonės e, Europos pramonė srityje nėra didelė, yra netgi mikro įmonių šioje srityje, kurios veikia būtent šioje konkrečioje srityje. Bet mes tikrai labai stipriai atsiliekame nuo jungtinių valstijų ir todėl susidurėme su visą augančią konkurenciją, visą štrėjančią konkurenciją, taip pat, pavyzdžiui, ir iš Kanados pusės, taip pat e, Kinijos, Indijos bei jungtinių valstijų. Nes e, turime konstatuoti labai spartų to sektoriaus augimą. Dar vienas svarbus dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, kalbant apie tai, nes valstybių narių skaičius, kurios turi aukštos skiriamosios gebos e, teleskopus, yra nedidelis, vos penkios. Tačiau valstybių skaičius, kuriuose veikia įmonės, kurių veikla paremta duomenimis e, gaunamais iš tokių, iš tokių teleskopų yra visose 208 valstybėse narėse. Todėl tie duomenys turi būti prieinami visiems. Taigi be ekonominio aspekto, mano minėto, reikia užtikrinti duomenų cirkuliaciją visose valstybėse narėse, ką ir siekia padaryti šį direktyvą. Kokiais būdais? Uh, Visų pirma, patvirtinant bendrą ir saistantį apibrėžimą, kas yra aukšto gebėjimo, aukštos skiriamosios gebos palidovų teikiami duomenys. Ir tas apibrėžimas būtų sąstantis visoms valstybėms narėms. Galbūt tai yra savaime suprantamas dalykas, tačiau iki šiol e, tokio apibrėžimo patvirtinto nėra. E, ir todėl duomenų teikimo reglamentavimas yra sudėtingas, nes taikomi nevienodis apibrėžimai ir tai ekonomiškai yra nenaudinga. Kitas svarbus dalykas, kas ką numatytų direktyva, prievolė tinkamai stebėti tų duomenų sklaidą, kai tai taps komercinė duomenų sklaida. Kai tik tie duomenys patikrinami, Ir jeigu juos išduodantis šalis patvirtina, kad jie atitinka direktyvos kriterijus, kitos valstybės narės turės e, užtikrinti laisvą tų duomenų cirkuliaciją. Ir dar vienas svarbus dalykas, galbūt netgi svarbesnis dalykas, tai yra saistantis reikalavimai dėl skaidrumo ir patikimumo reikalavimai. Tai yra reikia prognozuojamumo. Jeigu įmonė suteikiami tam tikri duomenys, e, tai ji automatiškai privalės su jais elgtis konfidencialiai ir jūs iš anksto turite būti tikras, kad tie duomenys, kuriais jūs disponuosite, kur, kur jums reikia, jums bus prieinami. Ir netrukus baigsiu, ponė pirmininkė. E, mes pasirinkome direktyvą kaip teisės akto priemonę dėl to, kad e, kalbėm, kalbame apie dėl geografinio pasiskirstimo įmonių ir palidovų ir valstybės narės, kaip jau sakiau, daugelis valstybių narių neturi tokių duomenų teikėjų. Ir būtent todėl pasir... kiekviena valstybė, visos valstybės narės e, privalės kontroliuoti duomenų teikimą ir perkelti direktyvą į savo teisės sistemą. Tai tiek būtų pristatant šią direktyvą ir aš esu taip pat pasiruošęs atsakyti visus jūsų klausimus. Ačiū, e, Mr. Director. Labai ačiū, direktorius. Topic e, just now immediately. On... Dėkoju. Dabar EBP vardu ponia Angelika Nibler, būsio mūsų komiteto lyderė. Dėkoju. Pirmininkė, visų pirma, norėčiau padėkoti už labai aiškę analizę ir šio klausimo susijusio su žemės stebėjimo palidovų duomenimis pristatymu pristatymu. Man teko dalyvauti vienoje konferencijoje, kurioje dalyvauja taip pat ir daug mažų ir vidutinių įmonių. Ir ten buvo kalbama apie tokius duomenis ir apie jų galimybę panaudoti komerciniai paskirčiai, komerciniams tikslams. Norėčiau paklausti, kokie kyla iššūkiai, kokie kyla didžiausi iššūkiai. Ir kokie iššūkiai kyla taip pat ir e, teikiant šias komercinės paslaugas. Žinoma, yra jau ir kontrolės centrai, aš esu iš Müncheno. E, mūsų mieste taip pat yra toks centras, jis susijęs ir su Kopernikus programa. Bet kas e, galiausiai turėtų nuspręsti ir imtis duomenų kontrolės? nes surinkti duomenys yra neapdirbti ir e, taip pat e, reikėtų užtikrinti ir tokių duomenų nuolatinį tiekimą įmonėms, kas visą tai darys. Ar tai bus komisija, ar kokia nors agentūra. Taigi tikrai būtų labai svarbu žinoti apie tai. Na, o kalbant apie komercializaciją, apie pardavimą, Jūs e, minėjote, kad yra tokių valstybių, kurios e, satelitinių duomenų e, srityje yra daug pažengę, bet yra ir kitokių valstybių narių. Kaip galėtumėte užtikrinti keitimąsi informaciją? Na ir kaip galėtumėte padaryti, kad valstybės, kuriuose to dar nėra, būtų paskatintos naudoti šiuos palydovų teikiamus duomenis? Ponas Pantašenovski. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už šios direktyvos pristatymą. Tikrai naudinga išgirsti konkretų direktyvos pristatymą ir jos turinio pristatymą. Taip pat e, tikrai reikėtų užtikrinti tokių duomenų skaidrumą, todėl kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės ne vienintelės turi šią prieigą. Taigi tikrai šie jautrus duomenys e, turėtų būti tvarkomi laikantis tam tikrų konkrečių taisyklių ir principų. Be to, iš savo patirties žinau, kad jeigu yra rengiama direktyva, kurioje yra reglamentavimo sistema, gali atsirasti tam tikrų administracinių kliūčių. Ir taip gali būti apribota prieiga prie duomenų. Taigi pritardamas kolegai, kolegė Niblė, norėčiau paklausti, kaip bus panaudoti šie duomenys, kuri institucija suteiks leidimą jais naudotis. Žinau, kad direktyvoje yra ilgas institucijų sąrašas. Apie tai jau buvo diskutuojama valstybėse narėse. Direktyvoje neturėtų būti sukuriama kliūčių. Reikėtų aiškiau paaiškinti, kur bus, kaip ir kur bus taikoma ši direktyva. Norėčiau, kad ši direktyva nesukurtų administracinių barjerų. Ir šią direktyvą reikėtų tiesiog atverti rinką, kad ji būtų dar patrauklesnė ir e, užtikrinant, kad duomenys būtų kontroliuojami. Ponas e, Ošenik Guevardu. Norėčiau paklausti, ar šie duomenys yra renkami e, finansuojant iš viešųjų lėšų, į kuriuos investuoja visi visos valstybės. Na ir taip pat, ar aš teisingai supratau, kad šie duomenys teikiami nemokamai? Jie teikiami nemokamai ir dėlioms korporacijoms, kurios už, iš to gali daug pasipelnyti. Argi tai tikrai yra logiška? Nes viešieji biudžetai yra mažinami Taip pat ir uždarbis mažėja, pelnas mažėja, o Tokioms didelėms korporacijoms duomenų nemokamai teikti nereikėtų. Galbūt reikėtų įvesti tam tikrą mokestį šios duomenis, kuris būtų renkamas iš didelių korporacijų, todėl kad antraip šie duomenys ir išlaidos jais susijusios yra padengiamos tik iš Europos piliečių lėšų. Dėkoju. Dėkoju iš klausimus, ar būtų daugiau norinčių paprašyti žodžio. Nematau. Taigi dabar, ponė direktoriau, žodis jums. Galite taip pat pateikti ir e, savo išvadas ne tik atsakymus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai? Pirmiausia, mes turime užtikrinti procedūrų kurios dabar egzistuoja nacionaliniu lygmeniu skaidrumą. Tai yra nepaprastai svarbus klausimas, kuris uh, atsakys, manau, ir kitų pateiktų kolegų klausimus, kitus pateiktus kolegų klausimus. Šiuo metu trijose valstybėse narėse yra prasidėjusios teismo procedūros, kurios labai skiriasi. Jose yra taikomi skirtingi kriterijai. E, proceso etapai negali būti net lyginami. Juo labiau mes negalim nuspėti, koks bus galutinis tų procedūrų rezultatas. Jūs lygiai taip pat suprantate, kad direktyva E, yra skirta labai jautrioms sritims, kadangi viena vertus mes turime užtikrinti duomenų e, paskirstimą, e, labai svarbių duomenų paskirstimą komerciniais tikslais, iš esmės tai yra skirta komerciniams tikslams, todėl labai gerai, kad tie duomenys e, būtų e, saugus saugumo, civilinio saugumo ir gynybos požiūrių. Taigi reikia sukurti sistemą, kuri e, leistų atskirti skirtingus duomenys ir kuri užtikrintų optimaliausias saugumo sąlygas. Lygiai taip pat valstybėms narėms turi būti palikta galimybė priimti sprendimus saugumo ir gynybos klausimais. Taigi direktyvos Mm, direktyvą pasiūlius valstybėms narėms buvo sakoma, kad jos visų pirma turėtų e, parengti ir įgyvendinti reikalingas procedūras, kurios būtų labai aiškiai apibrieštos. Pirmininkė, gal paprašytumėt kolegų uh, E, telefonu pasikalbėti kur nors kitur, nes labai nemandagu, aš manau, ir mūsų atžvilgių, ir mūsų svečio atžvilgių kalbėtis telefonu salėje. Et donc, cette, euh, si vous voulez... Taigi, jeigu jūs nieko prieš, mes turime siekti pusiausviros e, tarp pačių jautriausių duomenų ir e, objektyvių kriterijų, kurie leistų iš anksto uh, įvertinti e, tuos duomenys kaip jautrius, klasifikuoti juos kaip jautrius. E, tuo tikslu, po to, kai valstybės narės paskirs atsakingas instancijas už e, tą klasifikavimą, e, prasidės dviejų etapų procedūra. Pirmiausia, bus e, apibrėžiami duomenys, ar jie jautrus ar nejautrus duomenys, pagal labai aiškius e, direktyvai apibrėžtus kriterijus. Jeigu bus nustatyta, kad tie duomenys jautrus, tada turės būti pradėta autorizavimo procedūra kai viena instancija, vėlgi vadovaudamasi objektyviais kriterijais, turės nuspręsti, kad dalis e, jautrių duomenų gali būti platinami, dalis ne. Ir uh, E, kadangi tai bus daroma valstybėje, valstybėje narėje, e, kuri aiškiai apibrieš, aiškiai nustatys, kas yra duomenų tiekėjas, mes galvojome, kaip tuos duomenis e, e, suteikti visiems vartotojams, bet kurioms valstybėms, e, Aišku, su sąlyga, kad tie duomenys atitinkamos valstybės yra įvertinti kaip platin, ga, galimi platinti. Juristai čia turės turbūt daug ką nuspręsti, bet aš galiu pasakyti, kad viena vertus e, mes e, teismuose, o kita vertus e, administracinių lygmenių bandėme nuspręsti, kurie duomenys kaip galės būti platinami. Kaip jūs ką tik sakėte, yra akivaizdu, kad duomenų, kurie bus skleidžiami trečiosiuose šalyse, platinimas turi nekelti problemų. Direktyva šios problemos neišspręs. E, jeigu trečioji valstybė, e, trečioji šalis išplatina e, kitos valstybės duomenis, tai yra ne jos problema, nes duomenys buvo vertinim kaip platinami. Ir direktyva čia jau negalės nieko padaryti, nes direktyvoje yra numatytas vienas etapas, kuriame bus duomenys įvardinami kaip neplatinami. Ir tai bus daroma visos Europos lygmenių. Kalbant apie pusiausvirą tarp saugumo ir duomenų prieinamumo. Pagal sistemos pobūdį, e, pusiausvėra turės būti nustatoma skirtingais būdais. Todėl direktyvoje bus numatyti tik bendrieji kriterijai, kad kiekviena valstybė narė priklausomai nuo e, svarstomų duomenų pobūdžio turėtų tam tikrą judėjimo laisvę. Pavyzdžiui, e, priklausomai nuo to, kokį apibrėžimą jūs e, e, naudosite, ar e, duomenų spektro apibrėžimą, ar duomenų privatumo apibrėžimą, ar infraraudonųjų spindulių <laughs> apibrėžimą. Jūs vadovausite skirtingais kriterijais, bet mes turime žinoti, kad tie duomenys, kurie bus dabar išplatinami, bus prieinami visuomenė ir po 10 ar 15 metų. E, viešųjų duomenų ir privačiųjų duomenų problema. E, pagal Kopernikų sistemą mes nusprendėme, kad e, turi būti nustatytas neribotas atviras duomenų pateikimas. Amerikiečiai sukūrė savo ANSA sistemą. Būkim atviri. Kodėlgi mes norėjome, kad, kad Kopernikas būtų atvira sistema? Būtent, kad užtikrintume konkurencingumą su ANSAT mes svarbius duomenys galime paskleisti visuomeniai prieš tai kontroliuodami jų skelbimą. Bet e, tie duomenys bus patikrinti iš anksto ir mes todėl norime, kad Kopernikus sistema būtų naudojama kaip referencinė. Visi tie duomenys yra nemokami. Ir komercinis segmentas yra tik tai uh, labai slapti duomenys. Aš galiu pasakyti, kad e, kai kuriuose e, labai tiksliuose, tikslaus pobūdžio paskirtyse e, didelės skiriamosios gebos palidovai galės būti pritaikomi. Ir turės būti atsižvelgta, ar sistema yra karinė, ar nacionalinė. E, Šiaus ryčių direktyva neapims, nes aš, kaip sakiau, direktyva yra orientuota tik tai į komercinius duomenys, o tie duomenys, kurie yra e, komerciniai, jau dabar yra dažnai valdomi privačių bendrovių sistemose. Temomis. Thank you very much. Um... Dėkui. Dėkoju ponui e, Filip Brune už komentarus ir atsakymus ir už tai, kad pristatėte naują direktyvą. Kaip minėjote, tikrai svarbi ši e, direktyva, todėl kad dabar yra reglamentavimo fragm, e, fragmentacija, Taip pat e, trūksta skaidrumo, nuoseklumo, nėra nuoseklios e, teisinės sistemos, kuri galiotų visoms valstybėms narėms. Taigi dėkoju už jūsų paaiškinimus ir už tai, kad dalyvavote mūsų posėdėje. Dėkoju. Mėly kolegos, Susitiksime už trijų valandų. Turėtume posėdį, turėjome posėdį baigti 12 valandą, taigi iki susitikimo 3 valandą. Dėkuoju.